Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Taigi pradėkime. Mėly kolegos, dabar kalbame apie tris klausimus, kurie susijęs su SIS paketu po pranešimo projekto pristatymo projektų pristatymą. Ponas Koelio ir ponas Lenarts parengė pranešimus Liepos 10 dieną. Libė komitetėje buvo pristatyti, o dabar keisimės nuomonėmis apie pakeitimus, kurie buvo pateikti. Dabar žodis pirmiausia ponui Koelio, kuris atstovaus ir ponui Lenarts, keičiantis nuomonėmis. Po po to šešėliniai pranešėjai pasisakys ir po to visi kiti norintys. Prašau, Karloš. Ačiū, pirmininkė. Keturias pastabas norėčiau dabar išsakyti. Pirmiausia, apie pakeitimus. Mes gavome 750 pakeitimų maždaug iš visų politinių frakcijų pasiūlymams dėl pas, pasienio ir policijos bendradarbiavimo. Man atrodo, tai daug ką pasako apie tai, kiek reikšmės skiriame Šengeno informaciniai sistemai ir kaip pasiruošę ir pasiryžę esame ją pagerinti. Kita pastaba dėl bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais iš kitų politinių frakcijų kol kas buvo labai konstruktyvus. Mes šešis, šeš, e, keturis šešėlinių pranešėjų sutikimus surengėme, tris techninio pobūdžio posėdžius ir jų rezultatas buvo labai pozityvus. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog norime užsitikrinti didelę daugumą dėryboms su taryba. Mano trečioji pastaba yra dėl sugražinimų pagal komisijos pasiūlymą dėl SIS, dėl sugražinimų, aš kalbėsiu čia jau dabar kolegos Lenarts vardus, vardu, kuris atsiprašo, kad negali šiandien dalyvauti posėdėje. Veiksmingų sugražinimų pagerinimas yra labai svarbus, norint išsaugoti visuomenės pasitikėjimą Sąjungos prieglopšio sistema. Ta Žanas Klodas Junkeris akcentavo savo ES būklės ataskaitoje ir taip pat yra siekiama sustiprinti sugražinimų dalį ir departamentą agentūroje. Dabar grįžtant prie SIS sistemos, reikia daugiau sąmoninimo kampanijų Europoje apie sugražinimus ir reikia stiprinti bendradarbiavimą. 138 pakeitimai buvo pasiūlyti šiam pakeitimui. Pirmasis posė, techninis posėdis įvyko rengiantis kitos savaitės šešėlinių pranešėjų susitikimui frakcijų pozicija daug maž aiški, koks turėtų būti šis pranešimas, sistema turi būti praktiška, nėra būtina skelbti pavojų signalą visose situacijose, kai, pavyzdžiui, trečių šalių piliečiai yra laikomi iki sugražinimo. Yra tam tikrų ryšių tarp pono Lenart ir mano pranešimo dėl pasienio ir policijos bendradarbiavimo ir tikimės, kad viskas bus suderinta. Ketvirtas dalykas dėl kalendoriaus. Mes nustatėme tokį darbų grafiką, kuris siejamas su visais trimis klausimais. Mes norėtume, kad galtinai būtų susitarta su taryba iki metų pabaigos. Todėl mes imamės visų pastangų, kad parlamento pozicija būtų patvirtinta iki spalio 12 dienos ir vėlgi aš labai vertinu šešėlinių pranešėjų pastangas siekiant šios labai, šių labai trumpų terminų. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kaip nekartą jau sakiau, SIS sistema yra didžiausia, labiausiai naudojama, geriausiai gyvendinama saugumo, teisingumo ir laisvės srityje. Labai svarbu, kad ji tokia ir išliktų. Esu įsitikinęs, kad to padaryti įmanoma ir tikiuosi, kad užtikrinsime saugumą mūsų piliečiams, nepažeisdami jų pagrindinių teisių. Ačiū. Dėkoju. Nematau ponios Mirijam dalį. Tuomet ponia Sipel vietojos kalbės. Ačiū. Deja, mūsų šešėlinė pranešėja Mirjan Dalį negali šiandien dalyvauti posėdėje, kadangi ji yra Ženevoje, atstovauja mūsų frakcijai dėrybose dėl Minamatos konvencijos. Taigi aš tarsiu kelis žodžius jos vardu. Kolegė laukia dėrybų po kurių turėtų atsirasti kompromisas dėl visų, tarp visų politinių frakcijų ir tikisi, kad tokiu būdu bus sustiprintas piliečių pasitikėjimas ES saugumo priemonėmis ir taip pat, kad e, tokia priemonė bus proporcinga ir bus atsižvelgiama į kasdienės piliečių pagrindinės teisės, kaip visuomet čia komitete mums dėl to kyla problemų. Kadangi jis viena didžiausių sistemų ir kolega Koelio tai jau pabrėžė, viena didžiausių informacinių technologijų sistemų visame pasaulyje ir tai kaip kompensacija panaikinus vidaus sienas ir mes turime pasirūpinti, kad tokia sistema leistų užtikrinti pakankamą saugumą, įskaitant ir piliečių asmens duomenų saugumą, ypač kalbant apie jautrius duomenis, tokius kaip DNR duomenis. Mūsų frakcija norėtų pabrėžti keturis pagrindinius dalykus, kurie dominavo mūsų šešėlinės pranešėjos pateiktuose pakeitimuose. Dauguma tų klausimų yra horizontalaus pobūdžio, taigi aš ne, nekalbėsiu apie kiekvieną atskirą pranešimą, bet kalbė, pristatysiu bendrai tuos pakeitimus. Pirmiausia, mūsų frakcija mano, kad labai svarbu paaiškinti tam tikras formuluotės, kurios yra naudojamos pasiūlymuose tam, kad nekalti žmonės nebūtų įsirpti į sistemą ir tą reikia padaryti tokiu būdu, kad būtų orientuojamas į rimtų nusikaltimų e, autorius, teroristus ir kad būtų aiškių įrodymų, rodančių, kad tokie nusikaltimai buvo padaryti to konkretaus asmens. Antras dalykas, mes norime pabrėžti tai, kad labai svarbu užtikrinti proporcingumo principą, ypač kalbant apie tai, kas galėtų gauti prieigą prie duomenų SIS sistemoje ir dėl šios priežasties mūsų šešėlinė pranešėja taip pat pasiūlė pakeitimų. Dėl duomenų sulaikymo mūsų šešėlinė pranešėja pasiūlė nemažai pakeitimų pasiūlymuose, kur yra reikalaujama sumažinti penkerių metų duomenų saugojimo laikotarpį iki, sutrumpinti iki trejų metų. Ir tokiu būdu mes galėtumėme atsižvelgti į duomenų saugos uh, pareigūno nuomonę, kai buvo pateikti tie pasiūlymai ir mes manome, kad tokiu būdu laikytumėmės teisingumo teismo sprendimo, ypač dėl to, kur kalbama apie duomenų saugojimą ir taip pat neseniai pasiekto ES Kanados PNR susitarimo sprendimo. Galiausiai mūsų šešėlinė pranešėja įtraukė naują skyrių į pasiūlymą, kur kalbama apie sankcijas. Tai yra labai svarbus aspektas mūsų frakcijai. Mes čia tvirtai manome, kad ir valstybės narės ir agentūros, kurios gauna prieigą prie SIS sistemos, turi užtikrinti didelę atskaitomybę, kalbant apie tuos atvejus, kai netinkami duomenys įvedami yra šiandienos informacinę sistemą, kai netinkamai yra naudojami sistemos duomenys arba kai yra keičiamasi papildoma informacija. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad dar atlikta daug darbo. Esame nusiteikę atvirai ir optimistiškai tikimės gero rezultato. Ačiū. Dabar norėčiau žodį suteikti ponui Depre. Šiandien pranešėjau irgi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti puikiai atliktą praneš, pranešėjo darbą ir kalba eina apie du netgi pranešimus ir taip pat yra dar ir trečiasis, kuris jums tink, perdodamas, taigi aš tikrai džiaugiuosi pranešėjo bendradarbiavimu ir galimybę keistis nuomonėmis šešėliniams pranešėjams, bent likščioliai. Dabar kalbant apie SIS sistemą, aš bendrai norėčiau pasakyti, kad pritariu faktiškai beveik visiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti pranešėjo ir ypatingai norėčiau paminėti tuos pakeit, jo pakeitimus, kuriais bandoma sustiprinti garantijas, kuomet yra keičiamasi papildoma informacija su trečiosiomis šalimis, kaip yra Eurodako atveju. Ir visgi norėčiau nurodyti du elementus, dėl kurių šiek tiek skiriasi mano nuomonė. Aš abejoju, ar yra naudinga SI sistemoje penkerius metus laikyti duomenis po to, kai įsigalios sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas jau yra taip seniai išvykęs. SI sistema yra duomenų, operatyvinių duomenų bankas, kur yra aiškios instrukcijos pateikiamos. Ir jeigu kažkas jau atvyko, tai kaip ir nereikalinga taip ilgai saugoti tų duomenų nes, nes jis sistemoje būtų laikomi tokie duomenys, o Eurodako sistemoje tokiu atveju. Abu pranešėjai taip pat siūlo kalb... E, at... skaitmeninius pirštų anspaudus. Ir aš kaip ir suprantu priežastis, kodėl jie tai siūlo, tačiau kuo daugiau bus informacijos, tuo geriau. Ir aš ne, nepribočiau tokių galimybių. Uh, pavyzdžiui, kaupti ir kitokio pobūdžio informaciją sistemoje. Toliau kalbant apie policijos ir pasienio pareigūnų kontrolę ir sistemą, aš kaip ir sutinku su pranešėjo siūlymu. Aš pritariu tai abejoniai dėl prievalės kiekvienai valstybei nariai turėti nacionalinę kopiją. Man atrodo, kad to nereikia, ir nereikia įpareigoti valstybių narių kaupti nacionalinės kopijas, tačiau reiktų vietoj to stiprinti centrinės sistemos infrastruktūrą taip, kad e, neišauktų kaštai, bet e, sistema būtų kur kas veiksmingesnė. Taip pat aš pritariu pranešėjo siūlymui dėl to, kad dėl ko, to, kaip skubiai reiktų reaguoti tam tikrus užklausimus dėl informacijos. Tekste yra numatyta, kad po to, kai gaunamas uh, gaunamas užklausimas dėl papildomos informacijos iš policijos arba pasienio pareigūnų, tuomet reaguojama kuo galima greičiau ir ne per ilgiau nei 12 valandų laikotarpį. Taigi sukūrėme valdybą, kuri veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ypač kalbant apie terorizmą, teroriz, teroristų identifikavimą, tuomet čia laikotarpis labai svarbus, tai aš manau, kad uh, 12 valandų galbūt yra per ilgas laikotarpis, aš manau, kad tokia, tokia tarnyba turi sureaguoti labai skubiai, ypač terorizmo atveju. Toliau visa ta informacija, ypač susijusi su terorizmu, ji turi būti perdodama Europolui. Aš norėčiau e, pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, yra teroristinis išpolis Vokietijoje. Tuomet Vokietijos policija bando identifikuoti autorių, bent jo pavardę. Bet neturėjo, tarkim, laiko įvesti visko į sistemą. Tas terorizmo autorius išvyko, pavyzdžiui, iš Vokietijos, atvyko į Belgiją, tačiau tos dvi valstybės Ir toliau jisai keliauja į Prancūziją. Tada gaunasi, kad tik Belgija ir Prancūzija gauna tą informaciją, o Vokietija ne. Taigi aš manau, kad čia trūksta veiksmingumo toje sistemoje. Aš manau, kad automatiškai turi būti perdodama įvairi informacija Europolui, nes tai, tai, tai yra operatyviai labai būtina kovojant su terorizmu. Aš turiu ir kitų dar uh, elementų, kuriuos esu numatęs, bet bendrai kalbant, aš tikiuosi, kad mes su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais galiausiai parengsime puikų pasiūlymą per trumpą laikotarpį, nes atmos, atmosfera iš tiesų labai konstruktyvi ir aš nebejoju, kad rezultatas bus geras. And... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kadangi nesu labai įsigilinusi į šį tekstą. Mes dirbame ir dėl atvykimo išvykimo sistemos, eties sistemos, taigi aš tiesiog neįsigilinau būtent į šią sistemą, bet čia yra tokia bendra logika, kuri mane neramina. Būtent dėl to trečio teksto, SIS sugražinimų sistemos, nes e, to teksto pabaigoje, e, už to teksto slypi, slypi tarsi kova su terorizmu, nusikaltimais ir nelegaliais migrantais, tarsi kažkokia tai, kažkokia tai afiša, kuri kuriai sunku pritarti, nors aš kaip ir suprantu saugumo klausimus, pas, sienų kontrolės klausimus ir panašiai. Tačiau yra bandoma viską uždengti kita problematika. Ir tam, tai mane neramina, ypač kalbant apie tas institucijas, kurios turės prieigą prie visos tos bazės. Taigi mane neramina ta bendra logika, kaip jau sakiau. Taip pat aš esu sunerimusi dėl šio klausimo ir dėl to, kad mažiausiai galime pasakyti tai, kad teisė, valstybių narių teisės aktai įstatymai nėra suderinti netgi teisėtos migracijos rytyje. Juo labiau kalbant apie pabėgėlių apsaugą. Taigi, aš bandau suprasti, kaip automatinio perspėjimo sistema galios ir veiks, pavyzdžiui, kalbant apie prieglopšio prašytojus, kai matome tikrai labai neraminančių įvykių, kai yra išvaromi e, pabėgėliai iš kai kurių valstybių Aš kalbu, pavyzdžiui, ir apie Belgijos aktualijas, kai Belgijos institucijos ir Sudano institucijos susitarė dėl asmenų identifikavimo ir susitarė dėl jų sugražinimo, tuomet e, pagal tokią sistemą Europos lygmenių automatinio perspėjimo būdu, kaip ir gali kilti čia tam tikrų problemų, nes e, kalbame apie vertybės. Ir aš manau, kad žmogaus teisės yra tos vertės, kurios taikomos ir Europos piliečiams, bet taip pat ir trečių šalių piliečiams. Ir matome pakeitimuose, aš dabar perinu prie principinių pakeitimų, mes jau kaip ir visi išsakėme savo pasipriešinimą tokiai sistemai, kuri yra pridengta uh, tam tikromis afišomis, tačiau mes reikalavome, kad bent jau minimaliai toje sistemoje būtų laikomas ES vertybių ir mes pasiūlėme pakeitimus, kuriais bandome kažkaip e, traukti tą, patobulinti tą sistemą, e, užtikrinti būtinybės ir proporcingumo principus ir man tikrai buvo labai malonu dirbti su pranešėju. Ir aš manau, kad labai svarbu kad e, išvengtumėme tam tikrų iššūkių, kad galėtumėme kažkaip įtraukti tam tikrus duomenis susijusius su vaizdo, veido nuotrauka ir, ir panašiais dalykais. Tai yra ta informacija, kuri iš tiesų yra labai prasmi, e, svarbi saveikumo prasme. prasme ir teisės, teisų užtikrinimas tiems žmonėms yra labai svarbu. Nesvarbu, kad tai yra trečių šalių piliečiai, labai svarbu, kad tie piliečiai būtų laikomi e, esantis kaip ir nelegalioje situacijoje ir vis tiek netgi tokiu atveju jie turi tam tikrų teisių, jie turi teisę gauti į prieigą prie duomenų. Jeigu, pavyzdžiui, tam tikri duomenys yra klaidingi, netikslus, mes negalime kvesionuoti tų žmonių teisių. Ir visos tos garantijos bendrai turi būti numatytos siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Aš negryšiu prie tos pozicijos, kurios mes laikomės bendrai. Ir ypač kalbant apie Ženevos konvencijos nuostatas, mes laik, kurių mes laikomės vis praščiau ir manau, kad valstybės narės netinkamai pritaiko Ženevos konvenciją. Taigi turime žiūrėti, kokios taisyklės galioja ES ir valstybės narės kartais tikrai linkę yra pamiršti žmogaus teisų apsaugą. Taip, tai mane neramina. Thanks, I don't see uh, our shadow report. Ačiū, nematau kitų šešėlinių pranešėjų tai suteiksiu žodį poniai Sinyčiai. Grazie, grazie Presidente. Io intanto desidero ringraziare il relatore e tutti i colleghi che stanno lavorando su questo. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo mm, šią temą. Noriu padėkoti visiems už įdėtą didžiulį darbą, nes klausimas yra labai sudėtingas ir mm, bus reguliuojamas toks tokias rytis, kuri mano manimu yra absoliučiai lemiama dėl saugumo, bet aišku, reikia nepamiršti ir piliečių teisių, ką puikiai akcentavo kiti kalbėjusiai kolegos. Ir norėčiau vieną specifinį aspektą paliesti. Si sistema yra gyvybiškai būtina uh, informuojant apie nepilnamečių dingimą. Aš dirbu intergrupėje, intergrupėje dėl jaunimo ir vaikų teisių. Ir man atrodo, kad čia būtina atsižvelgti į tai, kad vaiko interesai yra svarbiausia. Yra nemažai pakeitimų, kuriuose kalbama apie nepilnamečių teises. Ir aišku, visuomet turi būti bendradarbiavama su vaiko teisų apsaugos tarnybomis, nes tie nepilnamečiai, kurie e, dinksta tokiu atveju, labai svarbu gauti visą įmanomą prieigą prie informacijos. Ir aišku, svarbiausia visuomet, kaip minėjau, yra vaiko interesai. Tai yra aukščiau visko ir aišku, reikia būtent apie tai galvoti, aprašant visas sąlygas dėl to, kas turi būti daroma, mm, kuomet vaikai dinksta. Reikia atsižvelgti, kokiose situacijose gali atsidurti jaunimas tokiais atvejais. Ir aišku, atitinkamos tarnybos turi prisitaikyti prie tos specifikos. Aišku, jeigu yra tai nelydimas nepilnametis, kuris atvyksta į ES ir tas jaunas žmogus kažkur pradingsta Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra vienokia situacija, visiškai kitokia yra situacija, kuomet, e, sakykime, e, yra tarptautinio grobimo atvejis ar, ar, ar, ar panašus dalykai. Tai reikia atsižvelgti į kiekvieną atvejo specifiką, kad nebūtų padarytas neigiamas poveikis. E, jaunam žmogui ir tikrai pakeitimuose turi būti akcentuojama būtent tai, kaip svarbu yra kiekvienu konkrečiu atveju įtraukti e, specifines konkrečioje situacijoje už vaiko gerovę atsakingas tarnybas. Ir Tikrai labai dėkoju visiems už bendrą darbą, bet aš manau, kad tikrai dar labai daug reikės padirbėti, kad galėtumėm uh, galutinį variantą parengti, nes tai yra nepaprastai svarbus instrumentas policijai, teism, teisės saugos tarnyboms, bendarbiauti. Labai svarbu būtent galvoti apie tai, kaip apginti pačių pažeidžiamiausių mūsų visuomenės narių teisės, būtent labiausiai galvočiau apie vaikus. Panas Liobreton. Merci, euh, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu priminti, kad mano frakcija pasisako priešiškai prieš Šengeno sutarimą. Na, aišku, pragmatiškai mastant, kadangi tas susitarimas egzistuoja, tai tiesiog reikia galvoti, kaip jis turėtų būti tinkamiausiai panaudotas kovant su neteisėta migracija ir panašiais dalykais. Ir, mm, Galvojant apie svarstomą pranešimą, turiu pasakyti, uh, E, būtent, kad šiuo pasiūlymu e, galvojama, kaip e, šiandien informacijos sistemą geriau panaudoti. Uh, išsiunčiant užsieniečius, kurių yra neteisėta padėtis ES. Tai manau, kad eitama gera kryptimi. Yra, aišku, pateikta ir pakeitimų, kurie nori sustiprinti būtent šią konstantą. Aš manau, kad tai irgi yra gerai. Aš paminėčiau penktą pakeitimą, kuris leidžia penkis metus išsaugoti informaciją dėl, nepilna, dėl, dėl užsieniečių, kurie išsiunčiami, jeigu nėra pažeidimų, toliau šeštas pakeitimas, kuomet yra pateikta tokia informacija. Ir dar įdomus pakeitimas, dvidešimtas pakeitimas, kur siūloma skelbti mm, Europos atitinkamos agentūros ataskaitą su statistika dėl to, kiek asmenų yra išsiųsta. Aš manau, kad galėtumėm panaudoti šią šiandieną informacinę sistemą ir mm, kiek įmanoma suvaldyti tos imigracinius rautus. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Pasradė. Krizai. Ačiū pirmininkė. Migracinė krizė, saugumo krizė, mm, aišku, yra testas mūsų informaciniai sistemai, Šengeno sistemai. Ši sistema turi tarnauti teisės saugos tarnyboms, toms institucijoms, kuri, kurios gina ES sienas. Jų in, e, e, teikiamos priemonės turi užtikrinti geresnį saugumą prie ES sienų. Labai prašyčiau atkreipti dėmesį į pakeitimus dėl išsiunčiamų asmenų, tais, net ir tais atvejais, kuomet nėra prieštaravimo dėl gražinimo. Galim gali būti tokių atvejų, kuomet reikia iš tikrųjų įvertinti, ar yra kažkokių tai pavojų, grėsmių kylančių to asmens atveju. Ir žinoma, sistema leis sustiprinti saugumą ES prie išorės sienų, bet Pagalvokime, pažiūrėjau, apie tokią valstybę kaip Bulgarija, kuri šimtų procentų iš tikrųjų taiko visus reikalavimus, tačiau nėra um, Šengeno erdvės dalis. Ir aš tiesiog dar kartą noriu kreiptis į um, pirmininkę ir noriu um, būtent atkreipti jūsų faktą į tą dėmesį, galvojant ypač apie uh, saugumo prie išorės sienų užtikrinimą. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Edgarui Valyčev. Jis yra tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovas. Uh, uh, Ačiū, ponės ir ponai, gerbimi Europos parlamento nariai. Aš galiu pateikti Jums naujasios informacijos pirmininkaujančios valstybės vardu. Mm, mes šiuo metu Jau priartėjome prie visų procedūrų baigiamojo etapo šiais klausimais ir iš tikrųjų laikomės to tvarkarašio, kurį pasiūlė parlamente. Iš esmės taryboje judame daugmaž tokiu pačiu, laikantis daugmaž panašaus tvarkaraščio mm, ir manau, kad iš tikrųjų bendras požiūris taryboje bus patvirtintas tuo metu, kai parlamentas balsuos jau irgi kai jau pranešimas bus parengtas. Tai mes tenksimės pradėti trilogo diskusijas kaip galima greičiau. Mūsų tikslas yra toks pat kaip ir parlamento, ką šiandien parlamento nariai išsakė, nes norime, jei įmanoma, susitarti dėl šių klausimų jau iki metų pabaigos. Tai mums tikrai džiugu girdėti, kad iš esmės mastome panašiai. Abiejose institucijose, manau, kad vertinant šiandienos pasisakymus, Tikrai mūsų, tai yra ir, ir, ir tarybos, ir parlamento tikslas yra toks pat, kad e, turėtumėm geriausią sistemą, kuri būtų geriausiai gyvendinta, kad tiem, kurie susiduria su to praktikoje, jie turi naudotis, kad jį geriausiai veiktų jiems. Ačiū. Dabar laukiame komisijos pareiškimo. E, Žana Firkajensin, prašom. Madam Chair, uh, dear member. Ačiū pirmininkė, gerbiami lybė e, komiteto nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už išsakytas pastabas. Jos tikrai labai gerai apmastytos ir rodo, jog esate tikri šios ryties ekspertai. Daug e, klausimų yra iškelta panašių ir taryboje, valstybės narės kėlė juos ir įdomu yra pastebėti, kad ir valstybių narių, ir parlamento narių mm, klausimai, interesai nukreipti tą pačią kryptimį. Ir mm, tikrai ir pamastymai taryboje yra panašus į tai, kas yra išsakoma ir jūsų pakeitimuose šiam pasiūlymui. Tai aš manau, kad tikrai pavyks susitarti pakankamai greitai, tikimės dar iki šių metų pabaigos. Juk štai dėl Europolo mums pavyko judėti labai sparčiai ir aš labai dėkoju ponui Depre už jo pasisakymą. Uh, Mm, Europolas labai pradėjo aktyviai naudotis e, naują sistemą ir jau keli tūkstančiai um, paieškų yra atlikta, nes yra įdėkta tikrai labai gera paieškos funkcija, tiesiog keli techniniai patobulinimai leido viską išspręsti. Uh, manau, kad tikrai labai svarbu būtų, kad Europolas būtų prijungtas ir prie papildomos informacinės sistemos ir tuomet būtų galima pateikti iš esmės informaciją realiuoju laiku dėl o, um, užklausų, o, kurios duoda rezultatų ir tokiu būdu būtų galima sujungti tas sistemas, tai galėtų irgi tapti informacijos keitimosi o, sistemos dalimi. Manau, tai būtų puikia pažanga. Dar vienas dalykas noriu, noriu pabrėžti, kaip svarbu yra išlaikyti standartus, kurie dabar yra apibrėžti mūsų teisiniuose tuose instrumentuose. Jūs paminėjote, kad SIS yra raktas į Europos piliečių saugumą. Ir aš turiu galvoje ne vien tik tai terorizmą, bet ir nusikalstamumą. Tai yra tą normalų, kasdieninį nusikalstamumą, uh, Ir aš manau, kad iš tikrųjų piliečiams bus labai svarbu pajusti, kad mm, jų ta betarpiška tiesioginė aplinka yra saugi, kad yra tikrai sėkmingai kovojama su nusikalstamumu. Tam labai svarbu išsaugoti tikrai aukštus standartus, jų nemažinti, ypač turiu galvoje jūsų pakeitimą mm, dėl 36 e, straipsnio dėl konkrečių tų patikrinimų, aš norėčiau pabrėžti, kad ta galimybė, tokių patikrinimų galimybė turėtų būti numatyta e, visų tipų nusikaltimams, ne vien tik tai mm, e, širkštiems nusikaltimams. ne vien sunkiems nusikaltimams, bet ir visų tipų nusikaltimams, kad iš tikrųjų būtų galima tą pat pritaikyti konkrečiai siekiant um, o, real, realaus persiekimo ir nubaudimo už nusikaltimus. Nes pavyzdžiui, sakykime, toks dalykas kaip vagystės iš parduotuvių pagal Vokietijos duomenys, sakykime, 20 procentų yra bent pranešimo apie nusikaltimus, būtent tokio tipo nusikaltimai. Ir um, iš tikrųjų lab, šių nusikaltimų atveju m, mm, procentas, kiek yra nubaudžiama, štai yra labai žemas, taigi būtų svarbu išlaikyti aukštą lygį. Toliau jūs um, dėl domenų uh, saugojimo laikotarpio, ką minėjote, jūs norėtumėt neilgą laikotarpį taikyti. Na čia tas žodis retention, laikinas saugojimas. Uh, Iš esmės duomenės, tai yra visi duomenės susiję su saugumu, tai iš esmės jie turėtų būti saugojami visą laiką, kol tai yra aktualu. Tol, kol ir išlieka priežastis, dėl kurių yra paskelbtas perspėjimas, pavojus, tol, kol nėra suareštuotas atitinkamas asmuo, kol nėra um, viskas išsiaiškinta ir surasta, tai aš sakyčiau, kad reikėtų um, visą laiką išlaikyti tos duomenys, kol jie yra aktualu aktualūs. Tai aš vadinčiau tai ne duomenų laikino saugojimo laikotarpiu, o peržiūrėjimo laikotarpiu. Tikrai e, toliau dėl peržiūros laikotarpio aš sakyčiau, kad e, geriausiai būtų laikyti penkerių metų laikotarpį, nes jis geriausiai atitiktų paskirtį. Dabar dėl jautresnių e, kategorijų, pavyzdžiui, dėl konkrečių teritorijų patikrinimo ar dingusių asmenų, bet kokiu atveju tai būtų vieneri metai peržiūra. Tai aš neižvelgiu kokios tai rizikos, jeigu būtų ilgesnis duomenų laikino saugojimo ar peržiūrėjimo laikotarpis konkretiems atvejams. Dabar Jūs sakėte, kad, sakote, kad dėl gražinimo penkerių metų galėtų būti laikotarpis net ir tuo atveju, jeigu jau perspėjimas nebeaktualus, jeigu asmo jau yra gražintas. Kaip panas Deprė sakė, mm, tas perspėjimas e, yra prieinamas piliečiams ir piliečiai turėtų žinoti, kas yra reikalavama iš jų, ką jie turėtų padaryti. Uh, Ir jeigu yra tik tai perspėjimas tik informaciniais tikslais ir jeigu nėra reikalavimo kažkokių tai veiksmų dėl jo, tai netitinka iš, iš tikrųjų informacinės sistemos reikalavimų ir tuomet nesilaikoma pagrindinių teisų reikalavimų dėl duomenų subjekto teisų. Uh, Sakyčiau, kad dėl gražinimo ir gražinimo sprendimų dėl individų informacija neturėtų būti saugomasis, galbūt Eurodac galėtumėm ar gal kažkokią kitą sistemą um, numatyti, kur tokie duomenys galėtų būti saugomi. Tai gal tokie būtų pagrindiniai elementai. Dabar dėl nacionalinių kopijų, privalom nacionalinių kopijų, dar kartą noriu pabrėžti, kad mes kalbame ne apie pilnas nacionalinės kopijas, tik apie dalinės kur būtų tik, tik tai alfanumeriniai duomenys. Tai, man atrodo, yra esminis skirtumas. Mes taip pat sutarėme, mastome taip pat, kad reikia stiprinti centrinę sistemą. Tačiau vertinant iš techninio požiūrio taško, centrinė sistema susideda iš skirtingų komponentų ir skirtingų mm, elementų taikymo yra komponentų yra rizika, kad tie komponentai kažkurie E, e, nebebus palaikomi. Pavyzdžiui, bus kažkoks tai gedimo atvejs, labai svarbu, kad būtų nacionalinės kopijos tokiems atvejams. Noriu pabrėžti, kad nacionalinė kopija turi atitikti labai griežtus duomenų saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimus duomenys turi būti ekvivalentiški tiek nacionaliniai kopijai, tiek centrinėje sistemoje ir duomenų atitikimo mm, patikrinimas vykdomas kas tris mėnesius yra nulat pateikiamas ataskaitos. Kol kas yra, pagal dabartinius duomenys yra nulinis netitikimas. Aš manau, kad jeigu būtų kokių rimtų incidentų, tai matytumėm, kad tikrai labai naudinga turėti nacionalinę kopiją, nes, pavyzdžiui, sakykime, net jeigu yra kažkokia tai avarija, sakykime, nebėra tinklo ryšio, vis tiek e, nacionalinės tarnybos turi galimybę pasinaudoti nacionalinę kopiją, atlikti pati, patikrinimus, e, tyrimus ir taip toliau. Tai gal tiek ir dabar lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Uh, thank you. Uh... Dėkui pranešėjams už baigiamasias pastabas. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti komisijai ir tarybai už bendradarbiavimą. Puikiai bendradarbiavime su abiem institucijomis. Iš tiesų, labai pravartus tas bendradarbiavimas. Na, jeigu leisite, Keletas dar pastabų. Visų pirma, dėkoju šešėliams pranešėjams iš visų frakcijų už jūsų komentarus. Pone Sipol, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dėl prieigos mūsų požiūrį sutampa, o dėl sankcijų tai bus pateikti pakeitimai, labai panašus į socialdemokratų frakcijos pakeitimus, taigi irgi galima sakyti, kad mūsų sutampa požiūriai. Toliau dėl pono Gutierė. Bant apie pono Deprė komentarus, tai aš norėčiau pabrėžti, kad mes pritarėme nacionalinėms kopijoms su sąlyga, kad tai sustiprins sistemos, centrinės sistemos veiksmingumą ir stabilumą. Aš sveikinu liberalų frakciją už tai, kad jį laikosi tos pačios pozicijos ir taip pat sutinku su pono Deprie išsakytą pastabą dėl to, kad būtina užtikrinti siekiant veiksmingiau sureaguoti į tą perspėjimo sistemą. Nes 12 valandų yra per, vila, per vėlyva reakcija, jeigu mes norime skubiai ir greitai sureaguoti į pavojų. Ypač kalbant apie terorizmo atvejus, bet ne tik terorizmo atvejus. Toliau, atsižvelgiant į tai, ką sakė ponia Veržė, aš norėčiau pasakyti, kad pritariu jos pastaboms, kad nereikų čia maišyti terorizmo, pabėgėlių ir migracijos. Visiškai tam pritariu. Ir viską turime padaryti, kad to išvengtumėme. Ir tikrai aš padarysiu viską, kad taip nesitiktų. Taip pat pritariu tam, kad pagrindinės teisės galioja visiems, ne tik ES piliečiams. Sveikinu ponę Veržyje dėl jos pateikto pakeitimo, dėl trečių šalių piliečių teisių užtikrinimo sistemoje. Aš manau, kad e, tą tikrai galėsime pridurti prie pagrindinio pranešimo teksto. Jeigu ponia Veržyje man leistų, išdryščiau pasakyti, kad GUE frakcijai mano manimu, yra lengviau užtikrinti tą sistemą, kokia jau, kurie egzistuoja dėl šiandieno informacinės sistemos, turint omenyje saugiklius, kompetenciją ir kontrolę, kuri yra kur kas akivaizdesnė, nei kurti naują sistemą. Aš suprantu. Dėl to ponios veržė skeptišką naujos sistemos suomo sistemos vertinimą, tačiau mes turime tai, kas puikiai veikia ir mes žinome, kaip mes galime apsaugoti pagrindinės teisės. Tai aš manau, mes galime šiek tiek patobulinti dabar esančią sistemą. Pone Kiničiai, aš norėčiau pasakyti, kad mes laikomės tos pačios pozicijos ir man atrodo, kad Šengeno informacinės sistemos reforma yra vienas įdomiausių dalykų, nes būtent tokiu būdu sustiprinsime nepilnamečių garantijų, vaikų garantijų apsaugą. Ir aš pats politinėms frakcijoms patikiau pasiūlymą, būtent, kad būtų diferencijuotas perspėjimo signalas taikomas vaikų atžvilgių kad būtų diferencijuotas signalas e, numatytas siekiant apsaugoti vaikus. Ir turime nepamiršti to, ką sako Europolas. 10 tūkstančių vaikų, kurie yra laikomi dingę ES teritorijoje. Tai iš tiesų siubingas dalykas ir mes turime pasirūpinti, kad ateityje to išvengtumėme. Ačiū, ponė Depri. Dėl to, ką sakė ponas Lebretonas, jisai daugiau galbūt ponio, Le, pono Lanert pranešimą komentavo, aš vertus jo pastabas jam, tas pats pasakytina ir pona Radeva, jo pastabos daugiau gal buvo skirtos kolegai, kolegos pranešimui. Taip pat ponas Radev sakė tai, kas, kam, kam aš pritariu būtent dėl Bulgarijos. Ir kalbama apie tai, kad reikia išplėsti Šengeno erdvę įtraukiant Rumuniją ar Bulgariją. Ir vienintelis kriterijus buvo visų sąlygų atitikimas. Ir taryba vienbalsiai, jeigu taryba vienbalsiai patvirtins, tai jeigu parlamente bus dauguma, tai tuomet mes padarysime išvadą, kad visų sąlygų jau yra laikomasi, viskas buvo sutikrinta ir tada nematau jokių politinių nei techninių priežasčių kodėl negalėtumėme išplėsti Šengeno erdvės ir įtraukti Bulgariją ir Rumuniją. Dėl kitų komentarų. Tai dar kartelį noriu padėkoti visiems, taip pat ir šešėlėms pranešėjams. Ir manau, kad pavyks mum laikytis numatyto tvarkaraščio. ir tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos pavyks parlamentui ir tarybai susitarti dėl šių duomenų paketo. Labai ačiū už jūsų tikrai labai profesionalų darbą, Karlosai. Noriu tik priminti, kad Libė komitete planuojamas balsavimas spalio 11-12 dienomis. Brangus kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas Tai yra kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Pranešimo projekto pristatymas, jį pristatys ponas Korao, pranešėjas. Ir noriu pasakyti, kad Libe komitete jau buvo pristatytas šitas pranešimas birželio 29 dieną. Po to iki 2016 metų taryboje buvo aps, aptartas šitas, šita priemonė numatyta, kaip reikėtų elgtis nustačius terorizmo finansavimo atvejus, bet dėl to dar nėra visiškai susitarsios visos valstybės. Taigi yra planuojama taip pat e, sukurti ir darbo grupę, vadinamą Task Force. Yra ir daugiau įvairių instrumentų. Pavyzdžiui, pinigų plovimas, tokių pinigų panaudojimas nusikalstamai veiklai finansuoti, nusavybės pasisavinimas ir kiti dalykai. Birželio 8 dieną taryba patvirtino savo bendrąjį požiūrį O dabar suteiksiu žodį ponui Korau, mūsų pranešėjui. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už jūsų bendradarbiavimą, už mūsų kartu nuveiktą darbą pastaraisiais mėnesiais. Rengiant projektą, diskutuojant, ieškant galimybių išsiaiškinti viską, kurio pagrindu būtų galima parengti mūsų pranešimą dėl šios labai svarbios direktyvos, kur yra bandoma suvienodinti nusikalstamos teisės e, sistemas. Kalbame iš tiesų apie tokį labai sudėtingą klausimą, kuris yra susijęs su nusikalstama veikla, su nelegalia rinka, su neteisėtais e, veiksmais. Taigi, tai yra toks, e, tokie veiksmai, kurie vyksta a, rinkoje, bet yra įvairios teisinės sistemos, dėl kurių ir dėl to yra sunku suvienodinti, pavyzdžiui, teisėjams galimybės užkirsti kelią tokiems reiškiniams. Ir aš manau, kad šita direktyva Europos institucijoms yra labai gera galimybė žengti svarbų žingsnį pirmin, kovojant su šiuo uh, tikrai labai baisių nusikaltimų. Šitas direktyvos pasiūlymas yra geras, mes nuo tokios nuomonės ir pradėjome ir mūsų darbas irgi vyksta pakankamai sklandžiai. Labai svarbu suformuluoti aišku išbaigtą tekstą. Taigi dirbame labai sunkiai ir aktyviai prie tų punktų, kurie yra labai svarbus, kurie dar nepakankamai aiškus. Komisijos pasiūlymui buvo pateikti 27 pakeitimai, jie kalba apie įvairiausius dalykus, kuriuos pabandysiu trumpai peržvelgti. Svarbiausia, tai yra pinigų plovimo nusikaltimo apibrieštis. kad tokia veikla yra laikoma nusikaltimu pagal baudžiamąją teisę. Ir čia ypatingai svarbi yra įrodymų našta. Jeigu kalbėtume apie įrodymų naštos atgrėžimą, perkelimą, tai yra toks, tokia priemonė būdavo e, taikoma ankstesniais metais, kovojant su nusikaltimais, tokiu būdu suteikiant teisėjams priemonių kovai su nusikaltimu. Iš tiesų, organizuoto nusikalstamumo pasaulyje e, tos veiklos keliauja paskui pinigus, jeigu taip galima pasakyti. Taip pat buvo pasiūlytas naujas e, straipsnis, kuriame kalbama apie nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimą. E, Ir čia nėra numatoma nu, įrodymų naštos perkelimo priemonė. Dėl turto konfiska, konfiskavimo tai svarbu laikytis principo be bejonės vadinamojo. Taip pat e, svarbu įsiaiškinti, iš kur atkeliauja plaunami pinigai, ar nusikaltimą galima laikyti dvigubų galbūt. Ir kalbant, kalbant apie pinigų plovimą, dažnai tas, tie, tie pinigai tampa, yra kažkokios kitos nusikalstamos veiklos rezultatas. Todėl Todėl čia tenka kalbėti apie daug labai sunkių nusikaltimų. Tai yra priekyba žmonėmis, kontrabanda, terorizmas. Ir taip pat komisija yra sudariusi padidintos rizikos šalių sąrašą, kas yra gerai. Dėl konkrečių nuobaudų mes manėme, kad tokia priemonė būtų veiksminga tos priemonės apima, pavyzdžiui, draudimą sudaryti viešasią sutartį su valstybinėmis įstaigomis. Ir iš tiesų mes kartu su visais šešėliais pranešėjais kalbamės, diskutuojame, kad rastume geriausią požiūrį Europos parlamento vardu, kad galėtume tikrai pradėti dėrybas su komisija ir su taryba. Ir tikiuosi, kad greitai ir susiderinsime, kokie yra laiko terminai. Spalio 12 iki tada galima teikti pakeitimus mūsų komitete. Spalio 19 bus pristatyti pakeitimai. Balsavimas vis lapkričio 30 dieną. Ir aš labai tikiuosi, kad pavyks balsuoti plenarinėje sesijoje. Iki lapkričio pabaigos pavyks jau nubalsuoti, kad baigtume apskritai visą darbą iki metų pabaigos, nes su šituo dokumentu dirbame jau pakankamai ilgai. Dėkui. Ačiū. Toliau Monika Okmaier, šešėlė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visada norėčiau padėkoti, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems šešėliams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, kurią visi galėjome džiaugtis. Vyko labai intensyvios diskusijos, išklausėme daugybės įvairiausių ekspertų Ir manau, kad galime džiaugtis to pranešimu, kurį su, su, suformulavome. Manau, kad pasiūlyta labai naudingų papildomų pasiūlymų prie originalaus komisijos pasiūlymo. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu gaunami yra pinigai ir jo toliau naudojami, tai turi būti vertinama ne tik tai pats tas faktas, kad pinigai yra išplauti, bet ir ne, nepais, tai turi būti ir vertinama kaip nusikalstama veika, nepriklausomai nuo to, kada buvo nustatyta, kad tai yra e, išplauti pinigai. Tai tokiu būdu yra šiek tiek praplėsta taikymos rytis šios direktyvos. Taip pat ypač sunkių nusikaltimų atveju irgi numatyta papildomų dalykų, bet klausimas lieka štai koks. Ar reikėtų apsiriboti tik tai terorizmu ir neteisėto priekybą ginklais, ar apimti ir kitus sunkius nusikaltimus, pavyzdžiui, nelegalią priekybą organais arba vaikų seksualinį išnaudojimą ar kitus panašius sunkius nusikaltimus. Tai galbūt tą sąrašą būtų galima dar labiau praplėsti arba tada sutrumpinti su, su, su jį ir apimti tik tai du pagrindinius nusikaltimus - terorizmą ir neteisėtą prekybą ginklais. Nežinau, ar būtų geras pasirinkimas mm, vienas ar kitas variantas, ar, ar manau, kad reikėtų dar apie tai pagalvoti. Ar galima įvardinti tik tai du pagrindinius nusikaltimus kaip ypač sunkius, o visus kitus vertinti tarsi mažiau sunkiais. Apie tai reikės dar diskutuoti. Ir fiktyvios įmonės, pavyzdžiui, arba tokia veikla, kai didelės sumos yra suskirstomas į mažesnės ir vykdomos transakcijos mažesniais, mažesnėmis sumomis, kad būtų galima praslysti pro, įmon, pro valstybių narių vadinamai filtrą, tiesiog kai yra daromos, daromi pervedimai ar sandoriai mažesnėmis sumomis, jie tarsi nekelia jokio įtarimo ir tokiu būdu uh, bandoma pra, prasprūsti pro institucijų akis. Toliau dėl konfiskavimo juk yra atskira direktyva skirta būtent tam. Galima būtų galbūt tą direktyvą paminėti, nes kitaip iškils rizika, kad sukursime du vienodus teisės aktus, kurie kažkuo skiriasi, bet ir persidengia jau yra patvirtinta direktyva skirta turto konfiskavimui, todėl, manau, būtų logiška šitame tekste tą direktyvą paminėti. Ir tai gal padėtų išspręsti tam tikras problemas. Na ir galiausiai keletas klausimų, kuriuos galėtume išspręsti ir dvi šalių pagrindų. Bet e, man atrodo, kad tikrai visi labai puikiai dirbame kartu ir esu tikra, kad rasime sprendimus visiems neišspręstiems klausimams. Ačiū, Monika Toliuona Komis. Dėkuoju Ignacio Korao už šitą pranešimą, už susitikimus su ekspertais, kuriuos jis organizavo. Tai mums buvo labai naudinga, mums šešėliniams pranešėjams, kad geriau viską įsigilintume ir dėkoju už labai kūrybiškus pasiūlymus, kuriuos jis pateikė, kai būtų galima sustiprinti komisijos pasiūlymą. Man atrodo, kad mes čia dabar dirbame su labai svarbiu metodu. Ir Panamos dokumentų komitetas, jo patirtimi remiantis, tikrai mes dabar čia turime gerai padirbėti, tai yra gera proga sustiprinti šitą direktyvą ir mūsų teisėsaugos institucijoms suteikti galimybių, įrankių, vykdyti teisminį persekiojimą ir įduoti jiems į rankas labai naudingą įrankį kovai su tokiais nusikaltimais. Ir noriu dar priminti, kad mes čia kalbame apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir su terorizmo finansavimu. Tai yra toks elementas, kuris dažnai dinksta iš valstybių narių diskurso, kalbant apie teisės aktus, bet mes, kaip išrinkti Europos parlamento nariai, turime šitą aspektą iškelti į viršų. Jeigu norime kovoti su terorizmu, tai reikia efektyviai kovoti su terorizmo finansavimu. O tai ne, akivaizdžiai nevyksta. Reikia dėl to įsigilinti į esamas spragas mūsų sistemose, finansų sistemose, teisinėse sistemose. Taigi, man atrodo, kad tikslas taip pat yra ir palengvinti bendradarbiavimą tarp teisės saugos institucijų ir prokuratūrų dalyvaujančių kovoje su pinigų plovimu. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad esame dabar labai svarbioje fazėje. Negalima pinigų plovimo atveju teisinio trūkumo baudžiamojo atsakomybę taikyti tik tai tada, kai yra labai konkretus kažkokie įrodymai nes labai dažnai juk įtarimas būtent ir būna tas pirmasis stimulas, nuo kurio yra pradedamas tyrimas ir yra išsiaiškinama pinigų plovimo veikla. Todėl yra tai labai svarbu ir teisės saugos institucijos ir prokuratūros irgi tą patvirtina. Taip pat visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl konfiskacijos bet kaip ir ponia Holmeier siūlė, na, mūsų tikslą būtų galima gal pasiekti tiesiog paminint direktyvą skirtą turto konfiskavimui arba nusikalstamo, e, nusikalstamo būdu įgyto turto konfiskavimui. Ir manau, kad čia galėtume dar sugriežtinti, sustiprinti pas, komisijos pasiūlymą. Na ir taip pat norėčiau akcentuoti ką siūlo Ignacio Korau dėl nusikalstamų būdų įgyto turto ar nusikalstamos veiklos, iš kurios gaunami pinigai vykdymą trečioje šalyje. Čia kalba eitų apie labai sunkius nusikaltimus, organizuotą nusikalstamumą, korupciją, priekybą žmonėmis, pinigų plovimą. Man labai svarbu, kad būtų čia paminėta ir korupcija. Aš esu iš Portugalijos ir šiuo metu labai mums artimos valstybės Angolos premjeras yra teisiamas ne tik tai, už, ne tik tai dėl pinigų plovimo, bet ir dėl bandymo sutrukdyti tyrimui pinigų plovimo atveju. Ir Angolos institucijos bando išvengti tom, to, kad premjeras būtų patrauktas bandžiamojo atsakomybę, yra tarsi akcentuojama jo imunitetas. Ir aišku, čia dar reikia nepamiršti, kad šituo atveju yra dar ir pats teismas korumpuotas. Jį papirkinėja su se pirmininku susijusios grupuotės, bet tiesiog noriu akcentuoti, kad korupcija yra labai svarbu, ją reikia paminėti, jeigu norime, kad mūsų teisės aktas būtų veiksmingas. Ir tikrai tą reikėtų čia paminėti labai aiškiai. Būtent tai, ką paminėjo Ignacio Korautai, labai svarbu. Na ir galiausiai štai ką pridėsiu. Mums tikrai reikia tęsti darbą, pažiūrėti, kokius lauksime pakeitimų. Bet vienas rytis, kurį ypatingai reikia dar padirbėti, ir aš manau, kad čia turėtume daugiau pasiekti, nepamirškime to, kas buvo nustatyta Panamos dokumentų byloje, ten išaiškėjo, kad pagrindiniai pinigų plovimo agentai ir veikėjai yra profesionalai arba įmonės, kurios turėtų būti taip tarsi teisiškai atsakingos. Teisininkai, pavyzdžiui, advokatai, buhalteriai, nekilnojamo turto agentūros. Taigi, mano galva, nepakanka tik sugriežinti baudžiamasias sankcijas, bet reikia numatyti dar ir administracinės sankcijas, kur kurios reikštų, pavyzdžiui, profes, leidimų, licencijų vykdyti profesinę veiklą išaldymą, sustabdymą arba ateimimą. Tai vyksta tikrai ne vienoje valstybėje. Dažnai tos profesijos turėtų būti tokios, kurios užtikrina e, teisės nuostatų laikymasi valstybėje, bet viskas veikia kitaip. Tas išaiškėjo per Panamos dokumentų skandalą. Ir jeigu pakalbėtume apie pasikalbėtume, paklausinėtume, pamatytume, kad iš tikrųjų tos profesijos, kurios turėtų būti sažiningos, yra nebūtinai tokios. Ir tarsi yra vertinama kitos profesijos, bet visi palieka nuo šalyje e, advokato asociacijas, buhalterio asociacijas ir panašiai. Taigi tikrai reikia sugriešinti baudžiamasias sankcijas ir numatyti administracinės sankcijas taip pat. Tada teisės aktas bus naudinga, e, veiksmingas. Dėkui. Ačiū. Nematau kitų šešėlių pranešėjų. Nežinau, gal tarybos atstovai norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tuomet kreipsiuosi į komisiją. Pone Brus, pone, ponas Brusma. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už galimybę suteikti, išsakyti pirmą mūsų reakciją į jūsų pranešimą. Visų, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Korao, už iki šiol nudirbtą darbą. Kaip žinote, komisija kol kas dar savo diskusijų metu negali pasakyti, ar pakeitimai yra tinkami ar ne, nesame sformulavę savo pakeitimų, bet galiu pasakyti, kad mūsų ekspertų pirma reakcija yra labai teigiama. Ypač džiaugiamės, kad palaikote pagrindinius komisijos pasiūlymo elementus, tai yra dėl pinigų plovimo, dėl terorizmo finansavimo, taip pat dėl to, kaip terorizmui finansuoti yra panaudojamos nesikalstamų būdų kitos lėšos. Tai yra svarbu. Ir apskritai svarbu paminėti turtą įgytą iš visokių rimtų sunkių nusikaltimų, nes dabar būtent tokių taisyklių nebuvimas ir kliudo veiksmingai bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Mes tikimės visai netrukus pradėti tarp institucinės diskusijas. Dėkui. Kora, e, korao. Pone Korao, prašau. Apibendrinkite diskusijas. Ačiū. Pirmiausia, įvairūs kolegos kalbėjo apie panašius dalykus ir aš manau, kad mes surasime bendrą sprendimą kartu dėl sąrašų, kai mes kalbėjose, tai aš pateikiau tokių nusikaltimų, terorizmo sąrašą, bet neturime labai, tokio labai užsamaus ilgo sąrašo, prireikus tikrai galime jį papildyti, nes tikslas tai yra įtraukti daug įvairių nusikaltimų. Faktiškai beveik viską, kas čia patenka. Pinigų plovimas ir panašiai. Kalbant apie mokesčius, įmonės ir panašiai, mes vertiname visus ir didelius, ir mažus. Taigi, žinoma, kad tos institucijos, kurios kiekvienoje valstybėje narėje atlieka tyrimus, į tai turi uh, įsigilinti, įsigilinti į tuos nusikaltimus. O tai, ką sakė ponė Gomeš, aš visiškai pritariu. Taip. Teismų bendradarbiavimas reikalingas, sustiprintas bendradarbiavimas taip pat reikalingas. Ir ta bazinė direktyva, kurią pasiūlė komisija, jos tikslas irgi yra turėti nuobaudų sistemą, bausmių sistemą, kol ta sistema pradės veikti veik efektyviai. Netaikyti vien tik tai administracinių nuobodų, tokiu būdu mes galėsime užkisti kelią tokiems, tokiai veiklai. Na, o tai apie ką kalbėjo komisija, jų argumentams mes pritarėme ir mes pabandysime patobulinti direktyvą, pasistengsime, kad ji būtų aiškesnė, labiau integruota, toks yra tikslas. Na ir tikimės kad per ateinančius susitikimus ir kompromisų būdų galėsime pasiekti šio tikslo. Ačiū, dėkoju už labai svarbu atliekamą jūsų darbą šiuo svarbiu klausimu. Aš norėčiau paminėti, kad pakeitimams numatytas ilgesnis terminas bent jau siūlomas toks terminas, spalio 12 diena, 12 dienos, kad visos frakcijos galėtų turėti pakankamai laiko. Pakeit, dėl pakeitimo bus diskutuojama Libė komitete spalio 19 dieną ir bus tik išversta į kelias kalbas dėl to, kad terminas buvo protestas. Balsuosime lapkričio 13 dieną. Ačiū. Dabar pereisime prie kito klausimo, 15 ar 16 ir 17 čia kartu juos aptarsime. Europos tarybos komisijos pranešimas dėl pažangos pasiektos įgyvendinant ES Turkijos susitarimą. ES koordinatorius dėl ES Turkijos pareiškimo įgyvendinimo. Atsiprašau, sako pirmininkė Europ. Komisijos ataskaita komis, e, tarybai ir parlamentui dėl perkelimo ES ir perkelimo į ES. Europos teisingumo teismo sprendimas e, bendrose bylose 17 metų rugsėjo 6 6 dieną dėl veiksmų, buvo, kurių buvo imtasi prieš Vengriją, kurie atsisakė priimti prieglupščio prašytojus. Mėly kolegos, lygiai prieš dviejus metus beveik taryba patvirtino du sprendimus. Pirmasis 153 ir 1606 kur buvo nuspręsta 160 tūkstančių žmonių perkelti iš Italijos ir, ir Graikijos ir padėti toms valstybėms narėms susitvarkyti su didelio, dideliais e, pabėgėlių srautais, kurie tuo metu prašė tarptautinės apsaugos. Be kita ko, 15 metų Liepos mėnesį taryba įsipareigojo perkelti 22 504 asmenis iš tų žmonių, kurie, iš tų šalių, kurios gauna daugiausia pabėgėlių dėl Sirijos krizės. O šiandieną, praėjus dviems dienoms po šio sprendimo galiojimo, atsižvelgėme, kad mažiau negu 20 tūkstančių asmenų, kurie buvo veiksmingai perkelti iš Graikijos ir mažiau nei 9 tūkstančiai buvo perkelta iš Italijos, 17 tūkstančių turėjo būti perskirstyti iš Turkijos. Skaičiai rodo, kad viena vertus lūkesčiai nuo 2015 metų nebuvo patenkinti, tačiau kita vertus matome, kad perkelimas ir perskaistimas gali duoti rezultatų. ES Turkijos pareiškimas, kur sustiprinamas bendradarbiavimas su Turkija ir bandoma sumažinti atvykstančių į Graikiją skaičių, Dar viena priežastis, kodėl nebuvo pakankamai gyvendinti tarybos sprendimai, yra ta, kad nemažai valstybių narių nenorėjo bendradarbiauti. Dvi valstybės narės netgi pradėjo iškėlė bylas teisingumo teisme dėl tų sprendimų, tačiau teismas atmetė Slovakijos ir Vengrijos argumentus prieš dviem dienas ir dabar mes išklausysime to sprendimo argumentus, juos pristatys teisininkai. Ir vietoj to komisija pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Vengriją, Čekiją ir Lenkiją, kadangi jie ne, neperkelė nei vienos mens. Taigi esant tokiai situacijai, mes norėtumėme dabar išklausyti komisijos, kad jie papasakotų ne tik apie esamą padėtį, bet ir apie tai, ką daryti toliau dėl perskirstimų ir paskirstimų kadangi tai yra asmenys, kurie tenkina kriterijus perkelimui, ypatingai Graikijoje, ir kad reikalingas perskirstimas dėl tas, tas poreikis išaugo dar labiau iš pietų viduržėmio jūros regiono šalių. Ponas Fer, Fervei dabar papasakos apie ES ir Turkijos pareiškimą. Ačiū. Labadiena. diena. Dėl ES ir Turkijos pareiškimų galiu pasakyti, kad um, šis pareiškimas duoda rezultatų, konkrečių rezultatų, kalbant apie tuos tikslus, kurie buvo suformuluoti Europos lyderių, ES lyderių, nepaisant to, kad pastarasis mėnesiais išaugo atvykstančių skaičius, tačiau vis tiek skaičiai yra gerokai mažesni negu anksčiau buvo prieš įsigaliojant su pareiškimui. Vidut vidutiniškai, palyginus, kiek buvo atvykimų nuo pradžių, šeši mėnesiai prieš tai buvo maždaug 4000 per dieną. Aš daug kartų šiame komitete sakiau, kad skaičius dingusių asmenų sumažėjo atitinkamai lygiai taip pat kaip sumažėjo ir atvykimų skaičius. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm į pagrindinius elementus, prieglopšio prašymų nagrinėjimas pirmojoje instancijoje tikrai pakankamai patenkinamai pagerėjo. EIVT su EASO kartu 25 tūkstančius prašymų išnagrinėjo pagal bendrą veiksmų planą su ministru Mozalas, kas buvo suderinta šių metų birželį. Atsilikimas, koks buvo pirmoji instancijoje, iš esmės jis buvo panaikintas. To vėlavimo nebėra praktiškai. Galbūt dėl to, kad padaugėjo atvykimų, rūpjūtį, rugsėjį, tas vėlavimas vėlgi atsirado. Uh, dėl to apgailestavome ir aišku, tam reikalingas atitinkamas dėmesys, bet aš manau, kad ESO ir prieglapšio tarnybos bendromis jėgomis tikrai sugebėsime tą atsilikimą įveikti. Labai svarbu, kad valstybės narės ir toliau siūstų reikalingus ekspertus per EZO. Norėčiau pateikti pavyzdį, kaip tai veikia. 370 žmonių maždaug dirba salose, kalbant apie prieglopšio prašymų tvarkymą. 500 dirba per EASO, tai yra ir vertėjai, ir ekspertai, ir registruojantis juos asmenys. Taip pat nekarta šiame komitete buvo minėta, kad didžiausios problemos kildavo dėl to, kaip sprendimai buvo priimami per antrąjį prieglopšio prašymo procedūros etapą. Ir dėja, ir toliau taip yra, ir toliau tų problemų neišvengiame. Ir kaip buvo minėta anks, ankstesniuose klausimuose, 13 buvo sukurta atitinkamų komitetų, kai buvo aišku, kad tų komitetų našumas nepakankamas, tuomet dar 18 pranešėjų buvo paskirta, kad būtų galima geriau parengti darbą, informacinių technologijų priemonės buvo numatytos, organizacinė parama ir panašiai, tačiau nepaisant viso to, našumas vis tiek nepagerėjo ir vis tiek 30 maždaug atvejų bylų per savaitę svarstoma, tai yra per mažai. Ir visai nesiniai prieš keletą dienų Valstybės taryba po ilgo laikotarpio prieėmė sprendimą dviejų sirių byloje, kurie patikė apeliaciją dėl sprendimo būti sugražinti į Turkiją ir valstybės taryba priemė sprendimą, kad šiais, šiais konkrečiais atvejais būtų saugu sugražinti tuos asmenis, taigi jie kaip ir atmetė tą apeliaciją pirmoje ir antroje instancijoje. E, na, žiūrėsime, bet panašu, kad remiantis tokiu sprendimu teismai apeliaciniuose komitetuose, tada jiems bus lengviau priimti panašaus pabudžio sprendimus ir tada galbūt išauks sprendimų prieimimo efektyvumas tuo lygmeniu. Toliau, dar vienas su tuo susijęs klausimas yra tas, kad sugražinimai vyksta, bet nepakankamai intensyviai. Likščioliai nuo pareiškimo pradžios 1925 žmonės buvo sugražinti į Turkiją. Daugiausia tai yra trečiųjų šalių piliečiai, kurie neturi teisės gauti tarptautinę apsaugą. Ir 200, man atrodo, maždaug yra sirių, kurie, sirų, kurie irgi buvo sugražinti kaip ir laisvanoriškų pagrindų. Jie nusprendė sugrįžti patys. Kitas dalykas, kuris tapo akivaizdus, yra tai, kad Graikijos policijai kyla problemų surandant tuos asmenys, kurie du kart, kurių prašymas du kartus buvo atmestas. Ypač žinome, kad irgi iš kitų, šalius, iš kitų šalių, kuo ilgiau viskas užtrunka, įgyvenėti sprendimus, tuo pato sudėtingiau yra surasti tuos žmonės, kad juos būtų galima sugražinti. Taigi reikia aišku, užtikrinti sąžiningas procedūras, bet jos turi būti greitos, racionaliai greitos, kad per tą laiką žmonės nepradinktų ir kad jiems nereiktų per ilgai laukti. Tačiau reikalinga turėti geresnį vaizdą apie tai, kur yra tie žmonės, kurie laukia tos procedūros. Taigi mes bandome irgi taip pat pagerinti informacijos duomenų valdymą šioje srityje ir dar. Uh, Vienas dalykas, na, nežinau, kad šiame komitete galbūt tai nėra populiaru, tačiau siekiant užtikrinti veiksmingą sugražinimų politiką, pakankami pajėgumai yra reikalingi pasirūpinant tais, kurie negali pasilikti. Dabar tų pajėgumų yra mažiau nei buvo anksčiau. Kose ir Lesbos, sal, Koso ir Lesbos salose buvo tų pajėgumų kaip ir numatyta daugiau, bet jų vis tiek dar nepakanka ir sudėtinga yra tų žmonės sugražinti. Tačiau laisvanoriškų sugražinimų sistema veikia salose neblogai, 10 su pusė tūkstančio žmonių buvo sugražinta pagal šią sistemą, 1800 tiesiogiai buvo iš salų sugražinti ir Tai susijęs su, su kur, šiek tiek sudėtingesnė situacija. Per pastarosius du, mėnes, du mėnesius atvykstančių skaičius šiek tiek išaugo ir dėl to sąlygos stovyklose, po to, kai biškai buvo, truputį buvo pagerėjusi situacija vasarą, dabar tos sąlygos vėl prastėja ir problema yra ta, kad žmonių tiesiog yra per daug salose. Ir tai pasakytina ypač apie Lesbos ir Samos salas, kur daugiausia yra tų naujai atvykstančių asmenų ir dėl to kyla problemų. Norėčiau išsklaidyti bet kokius nesusipratimus. Nėra taip, kad visi yra laikomi ten, kartais apie tai išgirstame, bet jeigu pažvelgtumėme į tai, kiek žmonių atvyksta ir kiek žmonių išvyksta, tai tikrai nemažai žmonių, kurių, kurių geografiniai apribojimai buvo panaikinti dėl pažeidžiamumo ir kitų priežasčių, jie, tarkim, negali būti sugražinami į Turkiją, tačiau vis tiek matėme, kad išaugo tas spaudu, spaudimas salose. Taigi, kitam laikotarpiui tai bus didžiausias iššūkis. Ir matyt pastabų ir klausimų bus, tai aš galėsiu dar plačiau apie tai papasakoti. Bet dar labai trumpai šiek tiek apie pozityvesnius dalykus, apie padėtį žemynę. Situacija ir ten vis gerėja. Pradžioje situacija buvo labai sudėtinga, kai tik tai buvo pasirašytas ES Turkijos susitarimas ir panašu, kad dabar dėl to, kad e, pajėgumai pagerėjo, kad perskaistimo programa vykdoma geriau dėl tam tikros sistemos, kuri veikia, matome, kad nėra jokių esminių problemų jau. Nesakau, kad apskritai problemų nėra, bet esminių problemų jau kaip ir išvengėme žemynę grinų pinigų išmokos yra suteikiamos per eko priemonę ir tokiu būdu tie asmenys, pabėgėliai, migrantai yra autonomiški, nepriklausomi žemynė. Taigi čia šioje srityje situacija šiek tiek geresnė nei salose. Dėl perskirstimo ponas Nilsen daugiau apie tai pakalbės, bet aš tiesiog norėčiau paminėti vieną dalyką, Kalbant apie Graikiją, aš girdžiu, kad 66 tūkstančiai žmonių bus perkelti iš Graikijos, o tik tai 20 tūkstančių realiai buvo perkelta. Tai aš norėčiau pažymėti ir tą dariau, man atrodo, ir anksčiau, kad tie 66 tūkstančiai, tas skaičius, dėl jo buvo apsispręsta prieš Turkijos ES susitarimų įsigaliojus ir esmė yra ta, kad tiesiog nebuvo uh, nebuvo tų 66 tūkstančių asmenų, kuriuos būtų galima perkelti. Tai aš norėčiau įspėti dėl to skaičiaus. Prieš darant griežtas išvadas. Tai galbūt tiek ir įsivaizduoju, kad tikrai bus klausimų ir pastabų. Tai aš dar prie to viso, visų tų klausimų grįšiu vėliau. Ačiū dabar ponas Nilsenas. Jis papasakos apie perskirstimo sprendimą ir ką daryti toliau. Ačiū pirmininkė, laba diena. Jau pirmininkė jau minėjote tos pagrindinius skaičius, taigi dabar 30 tūkstančių maždaug žmonių pers, perkeliama iš Italijos ir Graikijos, paėmus abi valstybės kartu. Ir tai reiškia, kad per pastarosius mėnesius 2 tūkstančiai perkelimų per mėnesį Liepa rūpjūtį ir rugsėjį, tai šiek tiek sumažėjo lyginant su ankstesniais mėnesiais, vis tiek dar mastai neblogi. Ta ataskaita, kurią pristatėme 6 rugsėjo dieną, tas 15 ataskaita, ten detaliau pristatome visas pastangas, kurių imamės tam, kad procedūros vyktų sklandžiau, kad būtų planavimas ir koordinavimas sklandesnis ir kad atkreiptumėme jūsų dėmesį į pažangą, kurios pasiekėme perkeliant e, nelydimus nepilnamečius. Tačiau, kalbant apie ateitį, kas bus dabar, Tai pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kad remiantis sprendimais, kurie ir toliau galioja tiems, kurie atvyksta į Graikijos ir Italijos E, teritoriją. Tie sprendimai galioja iki rugsėjo 26 dienos ir dabar pagrindinis prioritetas yra pasirūpinti, kad visi, kurie liko iki, ir atvyko iki tos dienos, kurie tenkina kriterijus ir gali būti perkeliami, kad e, ir yra siūloma juos perkelti iš Italijos ir Graikijos pusės, kad jie būtų perkelti per ateinančius mėnesius. Taigi tos procedūros, kurias mes parengėme ir galios būtent pagal tokią tvarką ir tas turėtų vykti per pakankamai racionalų laikotarpį per dviejus mėnesius, per du mėnesius. Taip pat remiantis tai skaičiais, kiek žmonių užregistruota perkelimui, tai mes įsivaizduojame, kad 6-7 tūkstančiai papildomai žmonių turėtų būti perkeliama iš Italijos ir Graikijos per tuos ateinančius mėnesius, tai būtų perkelimo sistemos tas paskutinis etapas. Taip pat, kaip žinote, komisija nusprendė nesiūlyti jokių sprendimų pratesimo nes mes norėtumėme nusiųsti aišku signalą, kad dabar e, teisėkros institucijos turi pasiekti pažangos dėl Dublino reglamento, kad laikinos ad hoc sistemos reaguojant į krizę būtų pakeistos struktūrinėmis e, sistemomis, kad būtų privalomos taisyklės numatytos perkelimui ir e, būtent tuo mes kliautumėmės ateityje. Šalia tų sistemų, kaip minime ir komisijos komunikate, kurį paskelbėme vakar, Mes žinome, kad yra kreipiamas į valstybės narės ir toliau rodyti solidarumą su Graikija ir Italija, kol nėra parengta nauja Dublino versija. Ir jie priklauso tikrai nuo to solidarumo, kurio tikisi iš kitų valstybių narių. Rugsėjo 6 dienos ataskaita tam tikrą prasme nebuvo koks tai apibendrinantis pranešimas apie tai, ko galėjome pasimokyti, bet vis tiek labai svarbu pabrėžti, kad mūsų manimų mes tikrai parodėme puikias pastangas ir nacionalinės, ir europinės institucijos. Parodėme, kad perkelimo sistema gali veikti, gali funkcionuoti ir gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, rodant solidarumą su tomis šalimis, kurioms tenka didžiausias krūvis. Ir ta praktinė patirtis ir tos, ją reikia atsižvelgti, kai sieksime pažangos dėl naujos Dublino sistemos, kad būtų atsižvelgiama į tą patirtį. Dėl pakelimo 23 tūkstančiai žmonių buvo perkelta ES pagal 15 metų Liepos mėnesio sistemą ir pagal ES Turkijos pareiškimą. Taip pat 15 metų Liepos mėnesio išvadose išvados, bent jau dauguma valstybių narių jau tuos įsipareigojimus, kurie buvo surašyti išvadose, įgyvendino. Dabar dėl tų dviejų sistemų dabartinis finansavimas, kuris skiriame valstybėms narėms, jau dėl techninių priežasčių baigsis iki metų pabaigos. Ir kaip žinote, turime pasiūlymą dėl naujos perkelimo sistemos, tačiau tas, tam pasiūlymui dar reikia, dėl jo reikia dar dėrėtis, kad būtų galima jį pritaikyti. Taigi, uh, tas laikotarpis nuo dabartinių sistemų ir būsimos sistemos. Per tą laikotarpį, tam laikotarpį komisija pasiūlė rekomendacijas valstybėms narėms, kad būtų 50 tūkstančių asmenų perkelime per ateinančius dviejus metus. Tai yra susijęs su ta pačia finansinė parama, kuri numatyta dabar, taigi 10 tūkstančių eurų perkeltui asmeniui. Tai reiškia 500 milijonų eurų yra skiriama to laikotarpio perkelimams. Uh, 50 tūkstančių yra tikslinis skaičius, kurį mes pasiūlėme ir jis bus susijęs, aišku, ir su tam tikromis kvalifikacijomis. Taigi tikimės, kad mes to pasieksime, jeigu valstybės narės įsipareigos tai gyvendinti. Ir tai, aišku, yra susiję ir su mūsų rekomendacijomis, kur mes manome, kad ES sutel, turi sutelkti savo pastangas ir Turkija, Jordanija, Liban, Libanas ir 5-6 valstybės Afrikoje, kurios yra didžiausios pabėgėlius primančios valstybės arba yra palei tuos maršrutus, kurie veda iki Libijos. Taigi tiek ir aš mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū. Dabar Asvarin iš teisinės tarnybos. Prašom trumpai pristatyti Vengrijos ir Slovakijos atvejus, sprendimus. Yeah. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Norėtume priminti būtent e, Slovakiją ir Vengriją. Mm, dėl jų buvo du dvi bylos. 15 metų rugsėjo buvo sprendimas mm, dėl Italijos ir Graikijos. Buvo priimtas sprendimas pagal 78 straipsnių trečią dalį ES veikimo sutarties. Toliau Lenkija teisme palaikė Slovakiją ir Vengriją, o Belgija, Vokietija, Graikija, Prancūzija, Italija, Luksemburgas, Švedija ir komisija palaikė tarybą. Parlamentas nedalyvavo šioje byloje. Teisingumo teismas atmetė mm, abu ieškinius ir turėjo galimybę išsakyti savo bendrą poziciją dėl tų visų priemonių, e, dėl kurių kėlė ieškinį tos valstybės, kurios jį pateikė ir patik, pa, patikslino gan įdomius dalykus e, dėl tarp institucinių santykių, bet taip pat ir dėl procedūros ir principo, kuris taikomas prieglapščios rytyje. Priemonės, kurias e, ieškinį pateikusios valstybės e, vardijo, buvo trijų tipų. Visų pirma, 78 e, toleratinio dalis Europos Sąjungos veikimo sutarties kaip netinkamas teisinis pagrindas toms priemonėms. Mm, buvo keliamas klausimas dėl sprendimo prieimimo teisėtumo. Ir trečias rytis buvo šio sprendimo pagrindimas ir priemonių, kurios buvo ginčiamas proporcingumas. Taigi, visų pirma, dėl teisinės bazės. Slovakija ir Vengrija bendrai pareiškė, kad teisėkurnė sistema turi būti taikoma, kadangi 78 straipsnio trečia dalis numato konsultavimasi su Europos parlamentu. Teismas šiuo atveju turėjo galimybę priminti kad teisės aktas negali būti laikomas ES teisėkurinio aktu, e, išskyrus tais atvejus, kai yra aiškiai taikoma arba teisėkurinė procedūra, arba e, bendroji, arba specialioji. 78 straipsnio trečia dalis būtent apibrėžia, kad reikia konsultuotis su parlamentu, tačiau čia nėra nieko pasakyta, kokia turi būti teisėkurinė procedūra. Todėl teismas nusprendė, kad toks teisės aktas nėra teisėkurinis aktas, kuris turėjo būti priimtas teisėkurinės procedūros uh, keliu. Teismas taip pat nustatė, kad 78 straipsnio trečia dalis leidžia būtent ES institucijoms pritaikyti ir laikinas visas priemonės, kurios yra reikalingos, norint efektyviai ir sparčiai sureaguoti į skubę e, e, situaciją, pavyzdžiui, kuomet yra perkeliami asmenys ir tokios laikinosios priemonės faktiškai gali nukrypti nuo teisėkurinio akto mm, ir, ir tam, kad būtų tokia nukrypti leidžianti nuosta galima, turi būti atitinkama bazė tiek e, laiko, tiek materialumo prasme ir čia aišku, paskui jau turi būti teisėkurnis aktas uh, būti priimtas po to, kad pakeistų tą laikiną priemonę. Ir teismas nustatė, kad visos, visi reikalavimai buvo įvykdyti. Toliau, dėl 2015 metų rugsėjo 25 iki 2016 metų rugsėjo per tą laiką buvo taikomas priemonės, taigi būtent teismas nustatė, kad jos gali tikrai būti laikomas laikinai taikomomis priemonėmis. Teismas taip pat nusprendė, kad Mm, dėl to, ką Slovakija pasakė, kad tikrai galima uh, sakyti, kad 78 straipsnių rečia dalis gali būti taikoma, kuomet yra skubi situacija m, mm, kažkokioje valstybė narėje, ta skubi situacija mm, kilo dėl m, skubių pasikeitimų būtent dėl migrantų srautų. Toliau, tai ieškiniai kėlė uh, kilusios valstybės 15 metų birželio 25-26 dienos iškinėse kalbėjo apie skubo situaciją ir teismas pažymėjo, kad iš tikrųjų buvo priimtas pirmas sprendimas tarybos. Tai yra 2015 rugsėjo 14 dienos sprendimas dėl uh, tarptautinės apsaugos prašančių asmenų, kurie buvo Graikijoje ir Italijoje. Taigi, ieškinį pateikusios valstybės norėjo, kad e, būtų pripažinta, jog tie sprendimai, kurie ginčiami, netitiko tarybos kompetencijos ribų ir negalėjo būti priimti. Uh, nes jo kalba apie perkelimo sprendimus, kurie turėjo būti priimami jų manimų konsensuso pagrindu. O šiuo atveju buvo priimti kvalifikuotos daugumos pagrindu. Teismas nus, pasakė visų pirma, kad Europos vadovų tarybos išvados jau buvo įgyvendinamos kitų sprendimų, ne tuo, kuris buvo ginčiamas ir bet kokiu atveju. Mm, Europos vadovų taryba, mm, jos sprendimas negali iš komisijos atimti iniciatyvos teisės, tai net jeigu Europos vadovų taryba nebūtų numačiusi priimti kitų um, sprendimų dėl didesnio skaičiaus asmenų perkelimų, niekas netrukdė komisijai priimti, pateikti savo um, pasiūlymą. Ir taip pat tai negalėjo pakeisti balsavimo taisyklių, kurios yra numatytos 78 straipsnės ir šioje dalyje. Tai yra balsavimas kvalifikuoto balsų daugumo taryboje. Ieškinį pateikusios dvi valstybės teigia, kad buvo pažeista prievalė konsultuoti su parlamentu, kad taryba pažeidė tą teisę ir e, pareiškė jos, kad taryba iš esmės pakeitė e, pirminį komisijos pasiūlymą kuris visų pirma buvo naudingas Graikijai, Italijai ir Vengrijai. Mm, Vengrija norėjo pasitraukti iš to sprendimo. Ir taryba prieėmė atskirą sprendimą, taigi Vengrija ir Slovakija mm, teigė, kad nebuvo iš naujo pasikonsultuota su parlamentu ir tokiu būdu taryba pažeidė 78 straipsnio trečią dalį, kur numatyta prievalė konsultuotis su Europos parlamentu. Jau ne kartą teismas turėjo galimybę išreikšti savo poziciją tokiu klausimu, kad jeigu yra numatyta, kad turi būti konsultuojamas su parlamentu, iš esmės tai yra uh, Mm, esminė prievolė ir jeigu jos yra nesilaikoma, tai reiškia, kad gali būti anuliuotas tas teisės aktas, kuris buvo priimtas e, pažeidus tą prievolę. E, nes iš tikrųjų teismas galvoja, kad konsultavimasi su parlamentu reiškia aktyvų parlamento dalyvavimą uh, prieimime teisės aktų ir kad sutartis tai nustato kaip demokratijos principą, kaip žmonių dalyvavimą valdžios sprendimuose. Teismas taip pat konstatuoja, kad faktiškai tai galiausiai tarybos priimta priemonė nukrypo savo esmę nuo komisijos pirminio pasiūlymo ir jau Vengrija nebefiguravo tame sprendime. Uh, Tačiau tokį pas, padaręs tokį pastebėjimą, teismas taip pat pasakė, kad parlamentas buvo tinkamai informuotas apie, šio pakeit, apie šios pakeitimus, nes buvo parlamento neįlinė sesija rugsėjo 6 dieną surenkta ir Europos vadovų tarybos pirmininkas tą informaciją pateikė prieš prieimimą to teisės akto. Taigi parlamentas savo rugsėjo 15 metų rugsėjo 17 dienos tarybos rezoliucijoje pareiškė apie tai, kad atsižvelgė į e, šį sprendim, šio sprendimo pakeitimą. Taigi tai mm, iš esmės e, reiškia, kad nebuvo tiek esmingai pakeistas komisijos pirminis pasiūlymas, kad būtų reikėję iš naujo konsultuotis su parlamentu. E, valstybės ieškovės taip pat pareiškė, kad ryba iš esmės pakeitė komisijos sprendimą ir pagal 170, 173 straipsnio pirmą dalį ES veikimo sutarties nesilaikė procedūros. Tačiau, kalbant apie galimybę pakeisti tekstus, yra tokia galimybė uh, numatyta keisti pirminį tekstą ir vieni, vieningo sprendimo, vienbalsio sprendimo reikalavimo laikytis nebebūtina. Prie, sprendimo prieimimo procedūra Vengrijos ir Slovakijos teigimu nesilaikė nacionalinių parlamentų įtraukimo į sprendimus reikalavimų. Ir pabaigai Dabar dėl esmės mm, to sprendimo, kuri, dėl kurio iškelta byla, dėl jo proporcingumo iš esmės. Teismas teigia, kad perkeliamas viduje mechanizmas, kuris yra ginčiamas, nėra tokia priemonė, kuri uh, labai smarkiai būtų netinkama um, pasiekti tų tikslų, kurie užsibriežti. Tai yra padėti Italijai ir Graikijai veikti migracinę krizę 15 metais. Teismas taip pat nusprendė, kad um, iš tikrųjų negalima kvestionuoti sprendimo galiojimo, um, vertinant uh, atbulinę tvarką pagal tai, kiek buvo tas sprendimas efektyvus. Mm, iš tikrųjų, uh, galvojant apie naujo teisės akto poveikį, e, galima pasakyti tik tai, kad teisės aktas yra netinkamas tuo met, jeigu buvo padaryta esminių klaidų jo prieimime negali e, e, pasakyti, kad sprendimas negalioja todėl, kad įvertinai kažkokius veiksmus, kurie įvyko jau po sprendimo prieimimo, padarinius kažkokius. Tai aišku, kad tuo metu nebuvo e, turima tos informacijos, kuri buvo turima vėliau, buvo remiamasi ta informacija, kuri, statistinė, kuri buvo turima tuo metu, kai buvo priimamas sprendimas. Teismas taip pat pastebi, kad galvojant apie tokius veiksmus, kurie įvyko vėliau po sprendimo prieimimo, dėl ko Vengrija ir Slovakija um, kelia ieškinį ne, dėl to sprendimo ar proporcingumo, galvojant būtent apie tą m, perkelimą es viduje laikantis to sprendimo. Reikia atsižvelgti visus elementus, būtų reikia atsižvelgti visus tos elementus, kai kuriuos negalėjo atsižvelgti taryba, nes jų tuomet dar neturėjo, kai priminėjo tą sprendimą. Uh, tai aišku, kad taryba negali įmanomai atsižvelgti į ateities elementus. Ir teismas taip pat teigia, kad taryba nepadarė esminio įvertinimo klaidų, nes tie tikslai, kurių buvo siekiama tų, tuo sprendimu, kuris, dėl kurio pateiktas e, ieškinys, negalėjo būti pasiekti kitais, kitomis priemonėmis. Iš tikrųjų, galvojant apie tą pirmą perkelimo e, sprendimą dėl tų, kaip aš jau minėjau, 40 e, tūkstančių asmenų, tas sprendimas buvo priimtas kelios dienos anksčiau. Tai aišku, kad buvo e, reaguojama į 2015 metų birželio rūpiučio mėnesio įvykius. Ir Taryba, aišku, savo vertinimuose atsižvelgia esamą situaciją ir apitikrius paskaičiavimus ir galvo apie tai, koks skaičius asmenų turėjo būti perkeltas skubiai atsižvelgiant į esamą skubę situaciją, dėl ko ir pateiktas ieškinys. Teismas galvoja, kad iš tikrųjų čia reikia sieti tą sprendimą su ES veikimo sutarties 80 straipsnių dėl solidarumo, nes taryba iš tikrųjų turi Vokietija taikyti solidarumo principą ir vienodai padalyti visą naštą tarp valstybių narių, tame tarpe ir finansų srityje, ką, aišku, numato būtent mano minėtas 80 straipsnis. Teismas taip pat atsakė į Vengrijos argumentus dėl būtent konkrečių e, ginčytino sprendimo poveikio elementų, pas, kuomet buvo pasiremta korekcijos mechanizmais, e, susisėtinai su tuo e, sprendimu, kur, dėl kurio pateiktas ieškinys, tai aišku, kad m, tuomet reikėjo atsižvelgti proporcingai kiekvienos valstybės narės situaciją ir tą pačią dvasę Lenkija savo pareiškime pabrėžė, kad valstybės narės situoju yra susidūrusios su daug didesnė našta, perkeliant asmenys es viduje, nei gali pakelti. Ir dėl to argumento priimtinumo teismas išsakė poziciją, nes realiai tas toks argumentas nužengė to daug toliau nei pagrindinės ieškinio šalies Vengrijos argumentai. Lenkija pareiškia, kad perkelimas jas viduje, kurį galvojant apie m, mm, tarptautinės apsaugos prašytojų kultūrinių ir kitų religinių kitų aspektų pernelyg didelę naštą uždeda toms valstybėms, į kurias perkeliami tie asmenys ir tas reikalavimas netitinka um, pagrindinių teisų hartų 21 straipsnio, nes um, būtų tai diskriminacija etinių pagrindų. Ir aišku, kad uh, būtų nesilaikoma tokiu būdu ir Ženevos konvencijos. Tai buvo tokios teismo pozicijos išsakytos. Ačiū iš jūsų dėmesį. Okay, thank you very much for very comprehensive. Ačiū. Dėkui už suteiktą informaciją. Nematau ponios Keller ir Bjork Jūs buvo mūsų pranešėjos perkelimo viduje ir ES klausimais, tai suteiksiu žodį kolegoms, tuomet koordinatoriams gal, ne? Sofie Intveld, jūs pirmoji paprašėte žodžio, prašau. Ačiū, kažkaip labai greičiai man tą žodį sutikė, greičiau negu tikėjausi. Dėkuoju visiems trims kalbėjusiesiems ir man kilo labai daug klausimų. Ypač dėl pirmųjų dviejų pristatymų. Visų pirma, labai džiaugiausi, kad komisija iš tikrųjų daug tikisi iš kitų dviejų teisėkros institucijų ir tikrai reikės pausti tarybą, kad būtų patvirtintos modifikacijos Dublino sistemai, nes jeigu tai nebus padaryta, tai mes toj nuo vienos sudėtingos situacijos perėsim prie kitos. Dėl, dėl Turkijos ir ES pareiškimo. Na, visų pirma, gal pasakysiu, ko jūs nepaminėjote. Patys žmonės ir jų padėtis Turkijos pareiškime buvo parašyta, kad mes suteiksime daug pinigų Turkijai, kad ji priimtų pabėgėlius. Kaip yra stebima situacija dabar? Ar ji yra stebima, nes tikrai girdisi labai daug įvairiausių pranešimų apie visokiausius smurto provaržius, vaikų darbinimą, seksualinę prievartą. Girdime apie žmonės, kurie Turkijoje neranda darbo ir yra priversti grįžti į Siriją. Ar stebite situaciją? Ar esate tikrai įvertinę, ar, ar visi vaikai Turkijoje eina į mokyklas? Ir jeigu stebite situaciją, tai kaip tai yra daroma? Toliau, jeigu aš teisingai supratau, jūs sakėte, kad iš viso 1925 sugražinti žmonės buvo į Turkiją. Bet jeigu įvertintume priemonės, kurias reikėjo mobilizuoti, pasirašant Turkijos pareiškimą, tai man įdomu, ar jūs apskaičiavote kaštus vienam žmogui ir tada kila klausimas, ar tikrai mes geriausių būdų panaudojame lėšas. Toliau dėl kitų kelių, juk jo, tie kiti keliai naudojami vis labiau, pavyzdžiui, kertant juodąją jūrą ir atplaukiant į Rumuniją. Ką Jūs manote apie tai? Taip pat minėjote tuos žmonės, kurie vis dar yra įstrigę salose ir girdime, kad ten kyla įtampa, jis stiprėja, kad jie gyvena tikrai apgailėtinomis sąlygomis ir girdime, kad vis daugiau žmonių kenčia nuo streso, nuo nerimo. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti. Na ir toliau. Greta Turkijos ir ES susitarimo įgyvendinimo. Ar jums nekyla nerimas dėl to, kas atsitiks, jeigu visi tie pabėgėliai iš Turkijos atvyks į Europos Sąjungą ir juos ten sutiks išskirstomis rankomis, kaip kad buvo Vokietijoje padaryta. Jeigu Turkija tai padarys, atsiūstos visus žmonės ir sakys, arba jūs juos išsiunčiate atgal, arba mes jums nepadėsim spręsti pabėgėlių krizės. Ačiū, toliau kolegė Sipel. Ačiū. Visų pirma, aš iš vis nieko nenorėjau pasisakyti, nes matote, kad ir aš, ir kiti jau tikrai pavargau klausytis tų pačių dalykų. Mes nuolat kartojame, kad valstybės narės, penelik daug valstybių narių tiesiog nevykdo pažadų. Jos neskiria lėšų, kad būtų galima įgyvendinti tos pažadus. Nėra skiriamo lėšų fondams, kurie stengiasi gerinti situaciją tos šia, kur, šalise, iš kurių bėga pabėgėliai, jos neturi, neskiria lėšų techniniai įrangai. Aš jau nuo viso to pavargau. Bet be tokio komentaro turiu ir keletą klausimų. Kalbant apie pabėgėlių situaciją Turkijoje, ar jūs žinote informacijos apie tai, kiek pabėgėlių buvo jau Turkijoje prieš priimant susitarimą tarp ES ir Turkijos ir kiek pabėgėlių Turkijoje yra dabar. Mes skiriame didelę sumas Turkijai pabėgėlių labui. Bet juk yra visada buvo žinoma, kad tik tai nedidelė dalis pabėgėlių gyvena stovyklose. Taigi, kas tos pinigus gauna ir kam juos panaudoja? Kiek žmonių dabar gyvena stovyklose, o kur visi kiti? Ar yra informacijos apie įvairias pabėgėlių grupės, ar kad jos traktuojamos skirtingai Turkijoje? Ar tikrai visi pabėgėliai, būdami Turkijoje, turi galimybę lankyti mokyklą ar dirbti? Ir kas nutinka su tais, kurie tokių teisių neturi. Dėl perkelimo valstybės ES viduje sprendimo, aš manau, kad komisija turėtų ir toliau stengtis įgyveninti tos skaičius, dėl kurių esame susitarę, bet gal galėtumėte pakomentuoti, jeigu mes ir toliau laikysimės nustatytų skaičių perkelimui ES viduje, kiek metų ar mėnesių užtruks kol tikrai 160 tūkstančių žmonių bus perkelti Europos Sąjungos, į Europos Sąjungą. Taip pat noriu e, paprašyti, dėkoju kolegai, kuris labai išsamei paaiškino teismo nuosprendį dėl Vengrijos ir Čekijos bei Lenkijos skundo. Žinoma, mes visi žinome, koks buvo rezultatas, kad šitas sprendimas buvo teisėtas, priimtinas. Kita vertus, Buvo malonu išgirsti, nes aš apie tai nežinojau, kaip labai jaudinosi bent vienas iš tų, kurie turėjo vykti į teismą, būtent ponas Orbanas, kiek jisai nerimavo dėl jų pačių e, teisių negerbimo. Man tai buvo nauja ir įdomu. Na ir galiausiai paskutinis klausimas. Ar dabar tos trys šalis tikrai gerbs teismo sprendimą, ar jos jį gerbs ne tik ant popieriaus, bet ir praktiškai, ar jos tikrai priims pabėgėlius ir ar yra gauta koks nors pareiškimas iš šių trijų valstybių. Ačiū, ponė Veržėk. Merci, madame la. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pritariu, kad egzistuoja tam tikras nusivylimas ir nuovargis, kurį, kuris buvo išsakytas prieš mane. Man atrodo, kad pažeidimų procedūra turi būti taikoma visoms valstybėms narėms, načiau, nes nei viena nesilaiko įsipareigojimų šioje srityje. Na, aišku, reikia pripažinti, kad komisija pradėjo tą pažeidimų procedūrą labiausiai uh, taisyklės pažeidusioms šalims, bet nei viena šalis nerodo gero pavyzdžio, nei viena šalis netenkina visų įsipareigojimų šioje srityje. Ir jeigu aš teisingai supratau skaičius, taigi šalia Turkijos klausimų 30 milijonų buvo perkelta iš Italijos ir iš Graikijos, jeigu teisingai supratau. Norėčiau priminti kiek buvo perkelta į Turkiją, tai nebuvo tikras perkelimas. Nes Europos Sąjunga, na, Turkija nėra Europos Sąjungoje. Ir nebūtinai mes gauname pačios geriausios ir naujausios informacijos iš jų. Taigi, jeigu teisingai supratau, valstybės narės ketvirtadalį maždaug visų įsipareigojimų yra gyvendinusios. Na, o komisija, jeigu neteisi, nebent neteisingai supratau, ką sakėte, bet vengia pratesti procedūros galiojimą. Ir vis tiek situacija yra tokia, kokia yra, jie linkia yra laukti, tikėtis, kad kažką mes padarysime su Dublino reforma, bet aš tikrai skeptiškai vertinu situaciją, turėdama tam tikros informacijos. Jeigu teisingai supratau, jūs manote, kad yra dar 6-7 tūkstančiai žmonių, kurie bus perkelti. Ir jeigu aš teisingai supratau, jūs manote, kad visi asmenys, kurie atvyksta į Italiją arba Graikiją, atvyko iki 27 rugsėjo dienos, galės būti perkelti. Taigi norėčiau paklausti. Valstybės narys nenori iš vis perkelti tų asmenų, ir nenorėjo perkelti iki to susitarimo su Turkija. Taigi, aš suprantu tą 10-7 tūkstančių skaičių, bet tai yra asmenys, kurie iki 27 rugsėjo atvyko į ES ir gali būti perkelmi, jis gali būti pritaikyta perkelimo procedūra, aš teisingai, jeigu tai supratau. Taip pat Vėlgi, jeigu gerai supratau, jūs sakėte, kad Graikijos policijai labai sudėtinga surasti tuos žmonės, kurie turėtų būti sugražinami į Turkiją. Aš norėčiau, kad jūs daugiau tai paaiškintumėte, nes nelabai supratau, ką turite galvoje. Taip pat norėčiau sužinoti, kokios tautybės yra tie asmenys, kurie, taip sakant, laisvanoriškai pasirinko sugrįžti. Norėčiau sužinoti, kokios jie yra tautybės. Dabar kalbant apie daugiau nei tūkstančių 120 žmonių, kurie buvo perkelti 120. 125 tūkstančių žmonių, kurie buvo sugražinti į Turkiją. Ir e, už juos buvo pervesti pinigai. Ir aš skaičiau tokių ataskaitų, kad Turkijoje ypatingai vaikai yra išnaudojami, yra privesnio darbo pavyzdžių ir apraiškų. Taigi ar ES bandys kažkokias gauti garantijas ir užtikrinti, kad taip nevyktų Turkijoje ir kaip jūs paaiškinsite, vėlgi jeigu gerai supratau, tą naująjį judėjimą migrantų link Graikijos salų, nes tai visiškai prieštarauja tai, ką mes matome Italijos pakrantėse, bent jau matome ten, kad atvykstančių skaičius sumažėjęs yra. Tai gal jūs galėtumėte papasakoti savo versiją, savo vertinimą. Ir dar norėčiau pasakyti tai, ką jau sakiau ankstesnį kartą. Man atrodo, kad čia yra daug cinizmo. Atsiprašau už šį terminą. Jūs ciniškai galite, teigiate, kad sumažėjo nuskestančiųjų skaičius, jeigu vertintumėme proporcijų prasme tuos, kurie nuskendo ir tuos, kuriems pavyko pasiekti pakrantę. Tai nėra primtina, toks vertimas nėra primtinas, tai nėra primtina. Uh, ypač turint omenyje, kad vis tiek auga skestančiųjų viduržėmio jūroje skaičius. Thank you. Uh, e, Mr. Jurek. Dėkui, ponas Jurekas. Dėkui. Teismo nuosprendis yra toks, koks yra. Tai yra faktas. Ir neverta turbūt gilintis į tai, kokiu teisiniu pagrindu turėtume reaguoti, bet mes, kaip Europos parlamentas, turime vertinti Europos komisijos politiką. Ir prisimenant, kokie pabėgėlių srautai plūdo į Europą Sirijos karo metu, tai nepamirškime, kad mes čia nekalbame apie kažkokias tikinės nelaimės, kurios visiškai nesusijusios su žmogaus veiksmais. Uh, tokiu atveju tikrai reikėtų solidarumo. Bet dabar šitie situacija yra susijusi su daugelio ES valstybių politika ir, ir toliau taip atrodo mums. Nes paskutinio pono Junkerio kalbos metu girdėjome, kad vienintelė alternatyva nelegaliai migracijai yra tiesiog mm, sudaryti sąlygas legaliai migracijai mes tai suprastume kaip nelegalios migracijos legalizavimą. Ir turėtume žinoti, kad net ir po to, sekė diskusijos, parodė, kad Europos parlamente didžiosios frakcijos, būtent ta pati frakcija, iš kurios yra ponas Junkeris, ne, neįvardijo tiesiai šviesiai, kad su nelegalia migracija reikėtų kovoti. Taigi aš manau, kad mes turėtume nepamiršti savo kaip parlamento vaidmens, būtent vertinti įgyvendinamą politiką. Ir dabar taip galima atmesti Vengrijos ir Slovakijos ieškinį ir teikti, kad e, problema išspręsta. Bet aš noriu padėkoti poniai Veržė, kuri pradėjo nuo visai kitokios išeities taško, kaip kad maniškis, bet ji irgi pasakė, kad Europos komisijos sprendimai nėra įgyvendinami valstybėse narėse, 85 procentuose valstybių narių nepilnai yra įgyvendinami Europos komisijos sprendimai. Tai jeigu tokie sprendimai negali būti gyvendinami valstybėse narėse, reiškia, jie buvo neteisingi. Aš manau, kad reikėtų tai pripažinti, o ne prievartauti valstybės narės ar daugumos balsais, ar teisinėmis priemonėmis. Aišku, galima sakyti, kad e, tai, kas yra neįgyvendinama valstybės narėse, gali būti įgyvendinta, jeigu daromas didesnis spaudimas, bet aš nemanau, kad tai teisingas požiūris. Ačiū. Pane Sipel. Aš dar norėjau trumpai pasitaisyti. Jeigu mes pareikštume, kad reikia kovoti su bet kokia nelegalios migracijos forma ir nepasiūlytume jokios alternatyvos, tai koks būtų rezultatas? Rezultatas būtų toks, kad mes tiesiog nepriimtume daugiau nei vieno pabėgėlio. O tai reikštų, kad mes nesilaikytume savo tarptautinių įsipareigojimų stengtis apsaugoti žmonės bėgančius nuo karo ir kankinimų. Tie žmonės neturi jokių galimybių legaliai atvykti į Europą. Jie neturi vizos ir jeigu norėtų atvykti, tai tą jie turėtų daryti įprastiniais būdais, kas jiems nėra prieinama. Ponas Junkeris teigia, kad tie žmonės, kuriems reikalinga apsauga ir jie turi teisę tokią apsaugą, jie turi turėti legalius kelius į Europą. Taip. Prieš keletą mm, laiko, prieš šiek tiek laiko Lenkai irgi pasinaudojo tomis teisėtomis mm, priemonėmis, teisėtais keliais atvykti į JAV ir Europą. Pane Gomes. Dėkui. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Džiaugiuosi, kad teismas išaiškino tą bylą ir tikrai tikiuosi iš komisijos, kad ji reikalaus iš tų valstybių, kurios, už, kurios prieštaravo tarybos sprendimui dėl pabėgėlių perkelimo į Europos Sąjungą, kad tos valstybės bus privertos, priverstos prisimti atsakomybę, ne tik tai prisijimti į jas perkeliamų pabėgėlių skaičius, nes yra dar žmonių, kuriuos reikėtų perkelti, bet taip pat tikiuosi, kad jos lauks sankcijų. Aš esu iš Portugalijos, dar kartą tai sakau. Tai yra valstybė, kuriai buvo grasinama struktūrinių fondų sankcijomis dėl to, kad mes netitikome e, reikalavimų labai nedidelę dalimi, netitikome stabilumo reikalavimų ir augimo pakto nuostatų. Ir mes juk ne, tamet nepažeidėme jokio teisės akto, nei tarptautinio, nei europinio. Aišku, dabar kalbame ne apie europinės sutartis, bet apie vyriausybinius susitarimus. Taigi, sankcijos turi būti, jeigu valstybės neprisiema atsakomybės, ypač po teismo nuosprendžio. Taip pat norėčiau paklausti svečių iš komisijos, galbūt galėtumėte mums papasakoti, kaip, kokia situacija dėl asmenų iš Turkijos atvykstančių į Bulgariją. Nes buvo girdima pranešimų, jūs ir patys matote, kad vienoje šalyje skaičiai mažėja, kitoje šalyje jie auga. Taigi reikėtų tikrai pasitikrinti, ar tas susitarimas su Turkija veikia taip, kaip mes jį suprantame. Svarbu žinoti, kas vyksta prie visų frontų. Norėčiau taip pat paklausti, jūs kalbėjote, paminėjote apie nelydimus nepilnamečius, jiems reikalingas ypatingas dėmesys perkeliant Europos Sąjungą. Ar tikrai jų situacija pagerėjo? nes daugelis ankstesnių sunkumų kilo dėl to, kad prokurorai, teismo institucijos neturėjo pakankamai pajėgumų stebėti, kas toliau vyksta su tais nepilnamečiais. O kaip dėl tų, kurie dingo, ar mes tiesiog sutarsime visi, kad, na taip, jie dingo kaip į orą ir viskas, ir paliksime juos organizuotų nusikalstamumo gaujų naguose? Ar yra kažkokių tolesnių žinių? apie šiuos vaikus. Ir ne tik Italijoje, bet ir visose kitose šalise, kur tai vyko. Ir taip pat jūs sakėte, kad vis dar darote spaudimą valstybėms, kad jos tikrai pademonstruotų solidarumą, prisimtų perkeliamus pabėgėlius. Ir mes neseniai visai girdėjome apie kai kurias valstybės, kurios gali daug daugiau žmonių priimti iš Graikijos Pavyzdžiui, ir yra kelios valstybės, kurios beveik įgyvendino savo e, įsipareigojimus. Viena iš tokių valstybių yra Ispanija. Ką komisija padarė, kad įtikintų tokias valstybės kaip Ispanija, kad iš jos prisimtų įsipareigojimus? O kas vyksta su kitomis valstybėmis? Kaip, kaip kad mano šalyje, Portugalijoje, mano žiniomis, problema nėra atvirumas priimti pabėgėlius, bet problema yra ta, kad kai asmenys yra perkeliami, jie jau būna susibūrę, viską susiorganizavę, nes būna daug laiko praleidę Graikijoje ar Turkijoje ir jau būna nusiteikę keliauti toliau. Tai turbūt be ne 50 procentų žmonių, asmenų, kurie buvo perkelti į Portugaliją išvažiavo kitur. Ir kas yra dėl to daroma? Ar yra dedamos kažkokios pastangos vėl atgal perkelti tos žmonės į tą valstybę, į kurią jie turėjo būti į, į, įkelti? Toliau, Libija. Jeigu nebus teisėtų kelių, jeigu mes jų nesukursime, tai reikš, kad mes tiesiog nesilaikome savo atsakomybių, savo įsipareigojimų pagal tarptautinius teisės aktus skirtus pabėgėlių reikalams. Ir norėčiau paklausti, ar yra buvę bent vienas bandymas perkelti žmonės iš Libijos, kurie atitiktų pabėgėlio statuso reikalavimus. Kiek aš žinau, jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras neturi struktūros vykdyti veikslą, veiklą Libijoje. Ten gal yra kažkokių atstovų, keletas asmenų, bet, asmenų, bet tikrai nepakanka uh, jų pajėgumų. Tarptautinė migracijos organizacija turi daug daugiau organ, e, pajėgumų, bet jų yra veiklos sritis kita. Taigi, ką, kam tenka atsakomybė Libijoje? Man tikrai dėl to neramu, nes dabar Libijoje apskritai nėra valdžios, e, o ta, kur yra, yra labai prasta, ar ten triguba gal valdžia net. Uh, Man atrodo, kad mes finansuojame iš dalies vieną iš didžiausių kankinimų stovyklų ten. Pone Jurekai, ar jūs turite dar papildomą klausimą pranešėjams? Aš norėčiau dar pasisakyti ir pridurti šitą prie to, ką sakė ponė Gomes ir prie to, ką sakė anksčiau kalbėjo kolegos. Noriu pasakyti, kad tie vaikai yra aukos, nelegalios migracijos aukos. Tai turėtų būti perspėjimo ženklas mums, nes turime pamatyti, su kokiu čia procesu mes susidurėme. Ir tiesą sakant, tą procesą remia pačios ES vyriausybės, valstybinarių vyriausybės tai reikia ir galvoti. Jeigu aš nebūčiau draugai su ponia Kuricka iš Lenkijos, na, ji paminėjo apie, paminėjo Lenkus, Vengrus, kurie bėgo legaliais keliais tarsi, bet tai nebuvo teisinga pastaba, nes tikrai tūkstančiai Lenkų po antrojo pasaulinio karo liko, nuvyko į Jungtinę karalystę ir kitas valstybės, arba ten liko, tai buvo kareiviai, kurie buvo palikti tenai. Bet lenkai buvo tie žmonės, kurie kovojo, kurie gynė Europą šeštame dešimtmetyje, penktame dešimtmetyje. Ir daug lenkų išvyko tuo metu, bet tai yra žmonės, kurie gynė Europą ir jie Europai nutėse kelią tam, kad dabar daug vakarų Europos valstybių galėtų mažiau išleisti gynybai. Tai buvo žmonės, kurie kovojo už Europą, o dabar mes čia kalbam apie žmonės, kurio, kur, tarsi turime priimti tos žmonės, kurie atvyksta iš tų šalių, kur mes patys ten ir sukėlėme tą chaosą. Taigi nepamirškime ir neproporcingumo atsirandančio tarptų nelegalių organizacijų ir taikos Europoje. Taip, na be abejo, mes pabėgėliams kaip pabėgėliams turime padėti, bet jau dabar kalbame apie imigraciją. Ir komisija bendradarbiauja juk su Frontex agentūra beveik kiekvieną dieną. Ir nemažai mūsų dažnai lankomės Vengri, e, Varšvoje. Nuvykome, nuvykime į JAV ambasadą ir pasiklauskime tenai, kaip tų žmonių, kaip jie mano, kokiu būdu jie turėtų nu, nuvykti į JAV. Tie žmonės žino, kad jie turi laikytis tos juos galbūt priimsinčios valstybės teisės aktų. Ir tas pats pabėgėlių stovyklose, jeigu tie žmonės tikrai rodytų, kad juos persekioja, tai tuomet be abejo kiekvienos valstybės prievolė tokį žmogų apsaugoti, bet ką mes dabar matome? Matome, kad vis daugiau atsiranda tragedijų, nelaimių, kaip kad su tais vaikais, Ir tikrai mes apie tai žinome, nors ir apie tai nebekalbame. Kas už viso to slypi? Mafija, milžiniški pinigai. Ir mes dabar nebe atliekame parlamento pagrindinės funkcijos prisijimti atsakomybę kaip vykdančiosios institucijos. Kas ėmėsi tos politikos, kuri net nebuvo patvirtinta oficialiai. Aš jūs perspėju, kad tikrai sunku kvestionuoti teismo nuosprendžius, bet mums dabar yra gera priežastis pagalvoti apie teisinę situaciją, bet tai mūsų net leidžia nuo pareigos prisimti savo atsakomybę Europos Sąjungoje, kurią atstovaujame. Dar Sofija labai greitai. Taip, aš labai trumpam, ponė Jurekai, aš kai jūsų klausos, jūs nuolat minite krikščioniškas vertybės, bet aš niekada ne, nematau įrodymų to, negirdžiu, kad kalbėtumėte apie dosnumą, apie meilę artimui, apie prieglopšio suteikimą tam, tiems, kuriems to reikia. Gal galėtumėte jūs man paprastai paaiškinti, ką čia visą tai reiškia? Pone Metsola. Dėkui. Ir aš norėčiau pakartoti jums visiems Viktoro Orbano žodžius, reaguojant į teismo nuosprendį. Jis patikslino, kad Vengrija pripažins teismo nuosprendį. Galiu jį pacituoti. Teismo nuosprendis buvo priimtas ir ką teismas bebūtų nusprendęs, mes turime laikytis tos pačios etinės pozicijos. E, Vengrija yra ES narė, ES reikalai ir galių paskirstimas yra numatytas sutartise. Sutartis reikia gerbti, jų laikytis ir dėl to pripažinti teismo nuosprendį. Aš paėmiau ir pavartojau žodį patvir, pripažinti. Ta žodį e, vartojo ir Slovakijos valdžia. Teismo nuosprendį būtina pripažinti nes ES pagarba teisė ir teisės viršenybė yra vienas iš pagrindinių apskritai ES pagrindų. Tokia buvo citata ir tikrai galite nebejoti, kad Vengrija pripažįsta teismo nuosprendį ir įvertina labai rimtai. Bet man atrodo, kad nesažninga yra kaip ponia Gomės sako, kad Vengriją reikia bausti arba kokias kitas valstybės reikia bausti, nes yra valstybių, kurios nieko nesako, bet jos ir neperkelia pabėgėlių, neprisiema pabėgėlių. Tai reikia galbūt, kad sakyti tiesą, jos turėtų irgi tada kalbėti aiškiai, o netilėti ir nieko nedaryti. Todėl, manau, turėtume palaukti, kad visos valstybės įvykdytų savo įsipareigojimą, savo pareigą geriausių įmanomų būdų. Dabar tume, turime laiko atsakymas. Atsakymams ponas Tervein. Ačiū. Labai trumpai apžvelgsiu pastabas ir klausimus. Pirmiausia, norėčiau labai aiškiai pasakyti, Pone Intvel sakė, kad mes nekalbėjome apie žmonės. Aš tai galiu irgi išreikšti susirūpinimą dėl sąlygų salose. Ir jeigu aš kalbu apie blogas sąlygas salose, tai aš turiu omeny pirmiausia žmonės, Toliau dėl prieimimo sąlygų Turkijoje buvo užduotas klausimas, kiek vaiko eina į mokyklą. Kolegos iš NIE generalinio direktorato tikiuosi gali pateikti daugiau detalesnės informacijos, bet aš tik tai norėčiau pasakyti štai, ką aš negaliu ir nesugebėsiu užtikrinti, kad kiekvienas vaikas Turkijoje eina į mokyklą ir kad visais yra pasirūpinta puikiausiai. Aš tik tai galiu užtikrinti, kad su komisijos parama kur kas daugiau vaikų dabar eina į mokyklą nes, nei anksčiau ir kur kas daugiau žmonių gauna geresnės veikatos priežiūros paslaugas ir panašiai. Taigi, dėl detalių, kaip sakiau, čia reiktų dar pasitikslinti ir kolegos iš nie generalinių direktoratų galėtų tas detalės pateikti. Toliau buvo klausimas ir apie tai, ar mes įvertinome kaštus vienam žmoniui, žmogui, sugražinimo kaštus vienam žmogumi, ar tie lėšai buvo gerai, lėšas gerai panaudotas. Ir aš esu ekonomistas, tai tikrai manau, kad man pritarsite, kad nėra tinkamas toks būdas vertinti pabėgėlių problemai. Bet jeigu, aišku, bus žmonių, kurie norės galbūt viską vertinti ekonominė prasme, kalbant apie ES ir Turkijos susitarimą, tai tada visi paskaičiavimai labai paprasti. Ta prasme, kad akivaizdu, kad tai yra brangiau. Kad brangiau rūpinti žmonėmis ES nei išsiųsti juos. Bet dar norėčiau pabrėžti, kad tai nėra tinkiamiausias būdas tai, tai situaciją įvertinti, bet kadangi tai paminėjote, tai aš tai ir pasakiau. Toliau Žmonės salose patiria stresą, susirūpinimą. Taip, čia irgi man neramu, nes čia yra du streso ir susirūpinimo elementai. Stresas ir susirūpinimas, nerimas, kai nežinai, kokia laukia ateitis, kai reikia laukti per ilgai. Tai yra viena dalis, o kita dalis tai tas realus gyvenimas ir gyvenimo sąlygos. Ir man atrodo, kad tai, kas įvyko salose judėjimai skirti priešingą kryptimį ir, kaip minėjau anksčiau, aš nesu patenkintas dabartinėmis sąlygomis, fizinėmis sąlygomis salose. Ir tai yra susijęs su tuo, kad tiesiog tų žmonių yra per daug. Ir galiu papasakoti apie tai, kad viskas yra geriau organizuojama, dabar yra daugiau žmonių, kurie jais rūpinasi gydytojų, yra daugiau bet esmė vis tiek lieka ta pati, yra daugiau žmonių tose patalpose nei gali būti ir dėl to kyla problemų. Ir tai yra tikrai neraminantis dalykas. Kitas nerimas yra aišku susijęs ir su tai žmonėmis, kurie toliau nori keliauti Europoje, bet negali to padaryti. Bet aš norėčiau pasakyti, kad šis aspektas nėra dabar toks aktuolus kaip anksčiau ir galima tą pasakyti ir turint omenyje, kad saugumo incidentų yra mažiau, tiesiog tas laikas, kurį žmonės praleidžia saloje, salose sumažėjo, sutrumpėjo dramatiškai. Aišku, laukti reikia labai ilgai, laukti pirmo susitikimo, pokalbio. Aišku, tai sukūrė labai daug įtampos, labai daug streso. Aišku, žmonės, kurie gauna antrą neigiamą sprendimą, tai tada jie irgi stresuoja, nenori vykti, grįžti ir taip toliau. Bet to nepapildomo streso atsiranda, to papildomo streso atsiranda ir dėl to, kad žmonės nežino, kas vyksta, negauna informacijos. Ir šiuo aspektu, man atrodo, kad situacija pagerėjo. Toliau buvo klausimas kitas jeigu Turkijos pabėgėliai atvažiuos čia ir Turkijos vyriausybė pasinaudos tuo dėrybose, sakys, mes norime, kad jie grįžtų, jeigu ne, mes atšaukėme susitarimą. Na, nepaisant to, ar mane neramina tai ar ne, vis tiek nemanau, kad tai yra labai aktualu, nes ES, ačiū Dievui, ne aš, ne komisija, ne politikai priima sprendimą dėl to, ar asmuo grįžta ar ne. Ta sprendimą priima nepriklausomi teismai. Tai aš tikrai galiu patvirtinti tai, kad politinis spaudimas gali būti taikomas įvairiais būdais, tačiau nemanau, kad tai pakeistų ar atšauktų tuos sprendimus. Taigi dėl tos priežasties aš dėl to nesu sunerimęs toliau. Čia nenoriu ginti valstybių narių. Ir jeigu man reikia kritikuoti valstybės narės, tai aš jas ir kritikuoju ir mes kaip komisija karts nuo karto jas kritikuojame, tačiau aš norėčiau paaiškinti kelis dalykus. Tai, kad sąlygos yra sudėtingos salose šiandieną visiškai nėra susijęs su tuo, kad trūksta finansavimo. Nėra taip, kad jeigu valstybės narės gautų daugiau pinigų, tada situacija būtų geresnė. Pakankamai yra ES finansavimo, mes mobilizuojame lėšas. Problema yra ta, kad ta erdvė ir pajėgumai, kurie ten egzistuoja, nėra pakankami pasirūpinti tais visais žmonėmis, kiek ten jų yra. Ir tai yra, ir minėjau tai ir anksčiau, labai sudėtinga su vietos bendruomenė susitarti, skirti tam daugiau erdvės. Ir tai yra reali problema. Ir tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl praeitą savaitę Lesbo saloje mes vėlgi kalbėjomės su meru ir kitais bandėme išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti situaciją, tačiau aš negaliu niekam nieko, nieko daryti, priversti. Aišku, daug galime kaltinti ir valstybės narės, bet ne tik jas. Toliau dėl perkelimų komisija mėsi tam tikrų veiksmų šioje srityje, bet vėlgi norėčiau pabrėžti tai, ką sakiau anksčiau – nėra teisinga nuolatos grįžti prie to klausimo. Apmaidu, kad 66 tūkstančiai žmonės ne, vis, ne, nebuvo perkelti iš Graikijos. 66 tūkstančiai sirų Graikijoje galėjo būti perkelti. Mes daugiausiai čia kalbame būtent apie Sirijos žmonės. Ir dabar tų 66 tūkstančių nėra tiesiog. Ir negali, todėl negalime jų perkelti. Reikia man iški paskubėti. Toliau klausimas. Tuk, 1900 kažkiek tai ten perkeltų į Turkiją, kaip tai susijęs su Italija. Jie buvo perkelti iš Graikijos, nėra sugražinami žmonės iš Italijos tiek, bent jau kiek aš žinau. Toliau buvo klausimas apie tai, kaip paaiškinti tuo, kad išaugo atvykstančių į salas skaičius. Tai čia, man atrodo, svarbu pažymėti, kad yra sezoniškumo aspektas. Jeigu pažvelgtumėme į praeitų metų rūpjūtį, vėlgi pamatytumėme, kad 110 per dieną atvykdavo, šiais metais 117. Šiek tiek daugiau, bet ne taip jau smarkiai daugiau nei praeitais metais rugsėjais. Maždaug daugiau buvo, vidutiniškai kasdien 160 atvykdavo, o praeitais metais apie 100. Taigi vėlgi čia išaugo smarkiai, lyginant su tuo, kas buvo prieš Turkijos ir ES susitarimą, tai vis tiek yra kur kas mažiau. Taigi mes bandome išsiaiškinti, ar keičiasi elgesys, tarkim, iš Turkijos pusės. Neturime jokių ženklų, ar uh, įrodymų apie tai. Jie kaip ir priimami ir, ir Turkijoje ir panašiai, taigi mes neturime labai iškaus paaiškinimo, kodėl taip yra, kodėl išaugo šiek tiek jų skaičius, bet e, norėčiau pasakyti, kad tai vis tiek neviršėtų įprastinių sviravimų. Toliau vienas komiteto narys kalbėjo apie mano išsakytą pastabą dėl mirštančiųjų ir dingusių žmonių skaičių, taip, galite kelti tą klausimą, bet aš norėčiau pasakyti, kad, na, čia vėlgi mano nuomonė, aš nevertinu to kaip santykinę prasme, nors esu ekonomistas, tačiau man labai svarbu, ar 11 tūkstantis šimtas žmonių miršta, ar šimtas žmonių miršta. Ir čia būtent apie tai aš ir kalbėjau. Dėl Bulgarijos e, tai, kas vyksta, aš turiu pasakyti, kad neturiu labai iškaus įsivaizdavimo apie tai, kas vyksta Bulgarijoje. Kiek žinau, nėra taip, kad masiškai išaugo. Gal šiek tiek ir matau tas pačias ataskaitas, kai kurias ataskaitas, kai žmonės bando kitus maršrutus, matyti to neišvengsime. Tačiau relatyviai vertinant, santykinai vertinant, absoliutų skaičiai yra vis dar gan nedideli, lyginant su tais skaičiais, kuriuos matėme anksčiau. Ir baigsiu dabar jau. Gal tik tai paskutinis dalykas, kurį pasakysiu. Uh, Buvo klausimas apie teisėtus kelius ir Libiją. Na, atsiprašau, aš už Libiją nesu atsakingas, negaliu nieko pakomentuoti, bet norėčiau dar vis tiek vieną pastabą pasakyti dėl to, kiek svarbus yra tie teisėti maršrutai. Man atrodo, niekas iš mūsų nėra suinteresuotas tuo, kad būtų tokia situacija, kai ypatingai pažeidžiami žmonės rizikuoja savo gyvybę, kad kirsto viduržėmio jūrą arba keliautų per regėjų jūrą. Nesvarbu, net jeigu nepritartumėte viskam kitam, manau, kad šiuo klausimu mes visi sutarėme. Ir to pasiekti galime būtent bandydami vietoj tų neteisėtų maršrutų numatyti teisėtus. Aš manau, kad tai labai svarbu. Ačiū. Nilsenas. Ačiū. Kelis dalykus norėčiau pridurti. Dėl primto teismo sprendimo komisaras Avramopolis parašė valstybių narių ministrams, laukime jų atsakymo, tačiau raginami yra ministrai laikytis teismo sprendimo. Jie vis dar gali tą padaryti. Uh, Dėl testinių veiksmų, kaip mes bandysime daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos padarytų pažangos, mes darome tą visais lygmenimis ir politiniais, tokiomis ataskaitomis ir dirbdami labai artimai su valstybėmis narėmis ir ryšinių, ryšių pareigūnai dirba labai daug ir galbūt Galite paskaityti ankstesnės ataskaitas ir tai ro, jos rodo, kad yra šiek tiek pažangos. Aišku, nusivilti priežasčių yra, bet vis tiek yra dar nemažai praktinių problemų, kurios buvo iškeltos ankstesniuose ataskaitose ir jos yra sutvarkytos. Kai kurios valstybės narės, ne visos, padidino įsipareigojimus per pastarosius šešis mėnesius ir daugiau buvo per mėnesį perkelta asmenų. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad situacija jau nėra tokia bloga, pažango šiek tiek pasiekėme, norime daugiau, bet vis tiek ar visai nieko. Kai kurios valstybės narės taip pat visapusiškai gyvenimo įsipareigojimus Graikijos atžvilgių. Antras elementas, kaip ponas Verhė minėjo, kai kurioms valstybėms narėms nebuvo įmanoma visų kvotų patenkinti, nes nebuvo pakankamai žmonių, kuriuos būtų galima perkelti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kodėl teisiškai saistan, nėra teisiškai saistančių įsipareigojimų, bet e, didesnė dalis valstybių narių jau įgyvendino 15 metų įsipareigojimus. Ta reiktų pažymėti kalbant apie antrinius žmonių judėjimus, tų, kurie buvo jau perkelti, tai aišku, tai buvo problema kelioms valstybėms narėms, bet bendrai paėmus tai nėra jų dauguma. Tai yra dalis to, ko mes pasimokėme iš tų sistemų ateičiai. Čia yra du svarbus dalykai. Iškart, kai atvykstama į perkelimo valstybę narę, turi būti tinkamos prieimimo galimybės. Ne kitą savaitę, bet tuo momentu, kai išlipa žmogus iš, iš lėktuvo. Ir tada, aišku, tai daro didelį skirtumą, žmonės nenori niekur toliau važiuoti. Taip pat sakom valstybėm narėm, kad turi jos taikyti taisyklės. Jeigu kažkas atvyksta į kitą valstybę narę, tada galioja Dublinas ir žmogus turi būti sugražintas į valstybę, perkelimo valstybę narę. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbus signalas e, valstybėms narėms. Jos turi taip, apie tai pasakyti tiems žmonėms, kad jie neturi galimybės rinktis. Bet už tai atsakingos valstybės narės. Dėl nepilnamečių, norėčiau pateikti skaičių, Graikijos atžvilgių mes ataskaitoje rašome, kad 420 iš 586 ne, ne, nelydimų nepilnamečių perkeliami ir man atrodo tas skaičius gal šiek tiek dabar didesnis jau, nes čia skaičiai iš jau dvis to, to, kas buvo prieš dvi savaitės. 21 iš Italijos ne, ne, nelydamas nepilnametis buvo perkeltas nedaug, bet vis tiek prieš keturis mėnesius tai nulis buvo, tai bent per kelis mėnesius mums pavyko išjudinti situaciją ir italai laikėsi mūsų siūlymų dėl procedūrų ir mes gauname tam tikrus įsipareigojimus dabar irgi iš tų šalių. Taigi nedaug, bet vis tiek šiek tiek pažangos pasiekta. Toliau dėl to, kas patenka į tuos 6-7 tūkstančius, kuriuos reiks perkelti, tai yra žmonės, kurie jau atvyko dauguma jų yra Italijoje. Taip yra dėl to, kad Italijoje ilgiau užtrunka, kol yra užfiksuojami galimai perkel, perkeliami asmenys. Ir jeigu viskas sklandžiai klostysis, mums pavyks juos perkelti ir nedaug ne ne, ne yra tų, kurie yra Graikijoje ir nepatenka į Turkijos ES susitarimo apriepti. Tai tokia maždaug yra situacija. Dėl perkelimo jau ponas Verhėja minėjo, kad komisija nori užkirsti kelią neteisėtai imigraciją ir numatyti teisinius kelius tiems, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Mes ir vakarykštėme komunikate apie tai kalbame. Mes tikimės ambicingesnio požiūrio siekia nustatyti tuos teisėtus kelius. Ir nėra čia nieko nelegalaus dėl tinkamo perkelimo proceso. Tai yra visiškai teisėti keliai tiems, kurie to nusipelnė ir kur turi būti gyvendinta ta atrankos procedūra valstybės narėse. Dėl Libijos Šie klausimai turi būti keliami jungtinėms tautoms, man atrodo, bet jiems ten kyla problemų dėl savo pačių darbuotojų, kad jie saukiai galėtų dirbti Libijoje. Jeigu ten būtų saugu, tai būtų galima svarstyti kažkokius tai perkelimus. Uh, ir mažiau pažeidžiamų asmenų perkel, perkelimus. Ir mes e, bandome traukti Libiją į galimų perkelimų šalių sąrašą. Dabar neįmanoma, bet galbūt būtų gerai, jeigu e, valstybės narės galėtų prisimti kažkokius tai įsipareigojimus. Taigi tai yra vykstantis darbas ir aš to, kad jungtinės tautos galėtų daugiau apie tai papasakoti. Na ir jeigu kažką paleidau, tai atsiprašau. Deja, neturime laiko. Na gerai, labai labai trumpai tuomet. Good afternoon or good evening, I should say. Uh, I know that uh, time is very short. Uh, Ruud van Enk of the uh, Facility Secretariat in DGNIR. DGNIR uh, sekretariato vardu noriu patikslinti, kad 3 milijardai ta priemonė yra pinigai ne Turkijai, o pabėgėliams uh, Turkijai. Ir mes uh, jau įsipareigojama 9 ir 1,4 jau paskirstėme, taigi iki metų pabaigos 3 milijardų ribą pasieksime. 49 projektus jau esame finansavę per tarptautinės finansavimo institucijas, vyriausybinės agentūras, nevyriausybinės agentūras, humanitarniai ir nehumanitarniai pagalbai teikti pabėgėliams. Pateiksiu Jums pavyzdį yra trys tiesioginės sutartys su Turkijos valdžios institucijomis. Mes mm, mokame už švietimo kainą. Mm, maždaug pusiai milijono pabėgėlių vaikų Turkijoje. Taip pat finansuojame pirminį ir antrinę mm, sveikatos priežiūrą pabėgėliams Turkija ir 200 medicinos centrų statybą jų finansuojame. Pirma metinė ataskaita dėl šios priemonės gyvenimo paskelbta kovas. Mūsų interneto svetainėje galite gauti inform, rasti informaciją dėl visos struktūros ir veikimo šios priemonės ir, ir žemėlapis yra paskirstimo Pirmininkė, atsiprašau, bet mes būtinai turime baigti posėdį. Mes jau turėjome baigti posėdį prieš 10 minučių, iš tikrųjų. Tai tik paskutinį sakinį, prašom. Taip, e, priemonė valdo e, priežiūros komitetas, kuris susitiks dar kartą lapkričio 18 ir kai kurie m, mm, e, parlamento nariai bus pakviesti jame dalyvauti. No, no, I'm sorry, I'm sorry. Ne, ne, atsiprašau. Tikriausiai dar bus labai daug diskusijų panašia tema. Mm, dabar darbas dėl Dublino yra numatytas spalio 12 dieną balsavimas numatytas 12 spalio, prašom pasižymėti. Labai ačiū. Taip, tikrai labai ačiū Jums už labai e, įdomią analizę ir diskusijas. 18 darbo tarkės punktas yra atidėtas kitam kartui. Kitas neįlinis lybė komiteto posėdis įvyks Rasbūrė spalio 5 dieną, po to spalio 11-12 dienomis Briuselėje. Ačiū visiems.